Uh, good evening, Chairman. It's very good to see you. Labadiena, pirmininkė, labai malonu Jūs čia matyti. Aš dėl darbo tvarkos norėčiau pasakyti. Gal galėtumėte tikinti mūsų administraciją, kad sumažintų šildymą, nes atrodo, kad uh, švaistom labai daug šilumos. Mes uh, patys įkaitysime atmosferą. Ar negeriau būtų pradėti vedinti dabar jau kambarį būtų? Bet... Pone Tenukai, pone Robertai, pirmas klausimas jau išspręstas. Antras klausimas. Aš susitikau su kitais konservatoriais. Šiandien pas mane buvo Šiaurės korejiečių delegacija kabinete. <laughs> Ir dėl tos priežasties aš šiek tiek vėluoju. Bet noriu tik informuoti, kad diskusija buvo gana įdomi. Aš pateikiau klausimų ir. Yeah, it's not time for... Iranas, aš pasakiau, kad Iranas pakeitė savo poziciją, gal ir jums reikėtų kažką. Uh, E, keisti, galbūt reikėtų įsileisti tikrintojus. Ir e, man atrodo, kad korejiečiai turi pergalvoti savo brandolinę programą. Turiu pasakyti, kad šio posėdžio pradžioje visų pirma noriu pasveikinti baronienę Ašton ir Helgerį Šmitą padarius tokią pažangą, E, mes e, visą laik sakom, kad ES neturi įtakos užsienio politikai, bet be ES pagalbos šis e, sandoris nebūtų buvęs įmanomas. Reikėtų kartais pasakyti, kad kartais ES vis tik padaro pozityvios įtakos. Mano kolega Tenokas pradėjo kalbėti prieš man įsijungiant mikrofoną. Manau, ką jūs pasakėte yra visiškai teisinga. Uh, žinant, kokį įvaizdį jie susigūrė per pastarosius metus, aš manau, kad reikėtų pripažinti jos pasiekimą šiuo atveju. Ir aš kalbu kaip politinis oponentas, aš remiu šį kartą jos siekius. Na, kol kas, kaip žinia, susitarimas skirtas tik šešiems mėnesiams. E, viskas yra siejama su e, plutonio reaktoriaus e, pratur, sodrinimo įrenginiais. E, jų tikrinimu. Aš manau, kad pakanks laiko tam padaryti ir jau yra padaryta nemažai pažangos. Ir reikėtų bent jau rytoj po pietų prieš mūsų posėdį išplėstame biure pasikalbėti su Helgeriu Šmitu. Helga Šmit. Ir galės mums papasakosi, kas buvo padaryta. Manau, kad iki ryt vakaro mes turėsim visą e, naujausią informaciją apie šį sutarimą, jeigu jūs nieko prieš. Labai ačiū. Turiu Jūs informuoti, kad Angolos prezidentas e, turėjo atnuliuoti vizitą todėl jį galime iš darbo tvarkės išdraukti. Ne, ne posėdį, ne, ne prezidentą, bet e, klausimą įrašytą darbo tvarkėje. Ir vietoj to mes aptarsim ponios Doran e, pranešimą apie Europos Sąjungos Mienmaro e, vizitą. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį mes tai darėm. Ir dar kitas kolega pristatys rinkimų stebėjimą misiją Tadžikistane. Toliau protokolo patikrinimas, ar kam iškyla neiškumo, jeigu ne, tada galim pereiti prie pažangos ataskaitos apie Albaniją. Pranešėjas Nikola Vuljanič, prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, kaip puikiai matėte, rezoliucija yra parengta ir išplatinta jums visiems. Pakeitimų yra pateikta nemažai, pasiekėme kompromisinių pakeitimų, kurie jums jau irgi išplatinti. Ir aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems kitiems parlamentarams, kurie pateikė pakeitimų norėdami pagerinti rezoliucijas kad jie būtų visiems aiškesnė. Aš e, itin norėčiau padėkoti Doris Pak, Liborui ir ponui Kukanui, kurie labai daug e, naudingų pasiūlymų pateikė. Taip pat e, išskirtinai noriu padėkoti komiteto sekretoriatui, komisijai, kuri pateikė nemažai pasiūlymų Ypač dėkingas esu savo frakcijos personalui, mano padėjėjams, kurie, tiesą sakant, didžiąją dalį darbo ir padarė. Ir e, negailėjo pastangų, kad ši rezoliucija būtų geresnė. Rezoliucija yra e, nevyriausybinio organizacijų pasiūlymų, už kuriuos aš esu taip pat dėkingas. Taip pat įtraukiame mano asmeninių E, asmeninės patirties Albanijoje e, elementus. Aš palaikau ryšius su Albanijos politikais, opozicijos nariais, žurnalistais, nevyriausybinėmis organizacijomis e, su Albanijos piliečiais ir mano santykių kontaktų rezultatai atsispindi rezoliucijoje. Kaip matote, yra parengti visi reikalingi dokumentai Ir aš tvirtai rekomenduočiau šį komitetą ir kitas frakcijas e, priimti pasiūlymą, kad dėl rezoliucijos reikės balsuoti plenarnėme posėdėje gruodžio mėnesį. Tai labai svarbu pačiai Albanijai. Tai svarbu ir e, Europos parlamentui. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų suformuoti savo poziciją šiuo klausimu prieš vyriausybių ir valstybių vadovų tarybos susitikimą, kad ir koks sprendimas ten būtų priimtas, parlamentas turėtų turėti nepriklausomą poziciją. Tai yra labai svarbu. Dėl to man būtų priimtiniau ir aš siūlau, kad komitete balsuotume rytoj, jeigu manoma. Jeigu to negalima padaryti, Tada gruodžio penktą dieną reikėtų balsuoti, kad e, pranešimas būtų parengtas plenarniam posėdžiui gruodžio 9 dienai Strasbūrė. Abu scenarijai man yra priimtini. Esmė yra nuspręsti dėl e, šio pranešimo gruodžio mėnesį. Žinoma, nepriklausomai nuo to, kiek išsamus tas dokumentas. Jame negalima surašyti visko. Bendrai, mano nuomonė, du tikslai jam keliami. Pirmiausia, turime padėti valstybei, e, paremdami komisijos parengtą pažangos ataskaitą ir e, įvardindami papildomas priežastis, kodėl taryba turėtų suteikti Albanijai kandidatės statusą. O kitas tikslas, kuris ar tiek pat svarbus, yra e, sustiprinti regiono stabilumą ir e, sutvirtinti ES poziciją ir politiką, kai yra sakoma, kad pasiekimų, pasiekimus reikia įvertinti ir e, už juos valstybei atlyginti, siekiant narysės ES. Niekas nebejoja dėl tos valstybės pasiekimų. Yra pasiekta nebloga politinė branda, kuri prieš savaitę ar prieš dvi savaitės galėjo būti akivaizdžiai įvertinta, kai vyriausybė atsisakė e, e, cheminių ginklų e, išėmimo. E, Junktinės Amerikos valstijos čia buvo įsiterpusios. Albanijos žmonės e, išgirdo savo žmonės, išklausė visuomenės pozicijos, išgirdo Europos Sąjungos nuomonę ir e, matome, kad buvo padaryta. Tai rodo, kad patėtis valstybė iš esmės pasikeitė. Išlieka nemažai problemų, kurias reikės išspręsti, bet nepamirškime, kad tie labai daug problemų jau yra išspręsta. Ir kandidatės statusas būtų tik vienas žingsnis e, pasirengimo narystiai procese. Tai nėra labai e, galutinis žingsnis. Šis žingsnis labai svarbus, nes e, taip valstybė galės būti žymiai atidžiau stebima ir vertinama per dėrybas, kurios prasidės e, artimiausioje ateityje. Mes kalbame apie stebėsenos mechanizmų įdėgymą ir vykdomų reformų koregavimo mechanizmą. Turiu galvoje reformas, kurias Albanijos vyriausybė jau pradėjo arba kurias žada pradėti. E, nauda būtų akivaizdi - tolesnės, greitesnės reformos, geresnė parlamentinė kontrolė ir valstybės konstruktyvios įtakos kaimininėms šalims e, išryškėjimas. Dėl to yra susitarta tarp daugelio politinių veikėjų Europoje. Mano nuomonė, tarp išliekančių problemų pirmiausia išriškėja poreikis užtikrinti geresnį politinį ir socialinį dialogą. Albanai bando tą padaryti, tačiau kol kas e, rezultatai nėra tokie, kokiu tikimės. Kita rimta problema yra kova su korupcija, kuri yra paplitusi Albanijoje, bet ne tik Albanijoje, kaip žinia. Kova su organizuotų nusikalstamumu - kita problema, kaip ir kova su e, narkotikų auginimu ir nelegalia priekyba giminių nesantaikos e, išsklaidimas. Yra daug kitų problemų. Aš tvirtai tikiu, kad mes e, galime e, padėti ir pati Albanija tas problemas sugebės išspręsti, kad ta šalis taptų malone gyventi. O toks ir yra mūsų viso darbo tikslas. Tikslasgi nėra savaime tame, kad šalis įstotų į Europos Sąjungą. Tikslas yra paversti valstybę malone gyventi E, gyventi. E, į to tikslo gyvenimą įeina įstojimas į Europos Sąjungą ir pasirengimas tam. Ačiū. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Vuljanovič parengus šį pranešimą. Tai yra solidžiai parengtas e, pranešimas. Aš kalbu šešėlinės pranešėjos Doris Pek vardu. E, ji yra FTP šešėlinė pranešė ir negali šiandien čia dalyvauti. Albanija yra svarbi šalis ir Europos parlamentas turėtų labai būti atsargus ir pasiūsti tinkamą ir sąžiningą signalą. Tas signalas turi būti vieningas. Manau, kad pranešimas neturėtų būti kontroversiškas. Pastarai kartą, kai mūsų delegacija lankėsi Tiranoje, įvairių politinių frakcijų atstovai susitarė, kad Albaniją reikia ir toliau remtis, jai žengiant tolesnius integracinius žingsnius. Ir taip pat šešėliniai pranešėjai neseniai sutarė dėl panašaus konstruktyvaus požiūrio, rengiant pakeitimus šiam pranešimui. Pone Pak yra patenkinta šešėlinių pranešėjų posėdžio rezultatais, ypač patenkinta tuo, kad atrodo, jog bendrai sutariama pritarti Europos komisijos pažangos ataskaitos rekomendacijoms. Todėl mes raginame tarybą pripažinti šalies padarytą pažangą ir suteikti Albanijai šalies kandidatės statusą nedelsant. Tačiau reikėtų suprasti, kad padaryta pažanga turi būti toliau stiprinama turi būti įgyvendinamos kitos priemonės. Taip pat reikia suintensyvinti reformų įgyvendinimą. Ir įvairių partijų bendradarbiavimas yra labai svarbus, siekiant pažangos integracijos darbo atvarkė ir taip pat kuriant politinę aplinką, kuri būtų palanki tolesniems reformoms. Ir šiuo požiūriu įtampa tarp įvairių politinių jėgų, kuri susidarė naujos kadencijos pradžioje, kelia nerima. Svarbu, kad įvairios politinės partijos e, gerintų politinę aplinką šalyje. Taip pat reikia kovoti su įvairiais iššūkiais, pavyzdžiui, kovoti su korupcija, su priekyba žmonėmis, diskriminacija, būtina užtikrinti pagrindinių viešo administravimo institucijų savarankiškumą. Albanija turi siekti konkrečios pažangos šiuose srityse, kad pasistumėtų pirmin integracijos procese. Pone Pak siūlo mūsų frakcijai pritarti visiems pakeitimams, kurie tinkamai atspindi būtent šias mintis. Ir dar kartą norėčiau padėkoti ponui Vuljanič už šį pranešimą. Dėl balsavimo Doris Pak mano, kad balsavimas plenarnėje sesijoje turi vykti gruodžio mėnesį, ne vėliau. Ir, kiek suprantu, mm, bent jau sekretoriato nuomonė, būtų įmanoma surenkti balsavimą komitete gruodžio penktą dieną. Vis dėlto svarbiausias dalykas - renkti balsavimą gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Ačiū. You, chairman. Let me also first of all to... Ačiū pirmininkė. Norėčiau dar ir aš visų pirma pasveikinti poną Nikolę Vuljanič, padėkoti jam už puikų pranešimą. E, kaip jau sakė ponas Kukan, reikia sutarimo e, šiame komitete ir Europos parlamente. Ir man atrodo, kad visos frakcijos parlamente sutarė. Tai atsispindi ir kompromisuose. Kalbėdamas apie Albaniją ir aš norėčiau akcentuoti, kad norint, kad reformos toliau vyktų sėkmingai, būtinas e, pagrindinių frakcijų ir visų politinių partijų bendradarbiavimas, kad būtų įgyvendintos tos reformos, kurių reikia siekiant labiau priartėti prie Europos. Ir čia, žinoma, kalbu apie visas vidaus reformas. Aš ir mano frakcija manome, kad Albanijai reikia nedelsiant suteikti šalies kandidatės statusą, nes Albanija padarė labai didelę pažangą prisitaikydama prie svarbiausių teisės aktų. Pavasarį vykę parlamento rinkimai vyko pagal traptautinius standartus ir valdžios perdavimas įvyko tvarkingai ir sklandžiai. Manau, kad dabar atėjo laikas mums, ES, vykdyti savo įsipareigojimus, kad stojimo procesas ir toliau liktų patikimas, kad turėtume Albanijos piliečių, Albanijos rinkėjų pasitikėjimą. Žinoma, Yra dalykų, kuriuos e, vis dar reikia tobulinti, jie yra paminėti pranešime ir jų dabar nekartosiu. Svarbu, kad šaliai būtų suteiktas šalies kandidatės statusas ir praeis dar ne vienas mėno ir ne vieneri metai, kol bus įgyvendintos visos reformos, kol jos bus suformuoluotos ne tik popieriuje, bet ir realiai įgyvendintos. Dėl pranešimo tvirtinimo parlamente, manau, kad labai svarbu, kad balsavimas vyktų per gruodžio mėnesio plenarinę sesiją, o ar balsavimas komitete vyks gruodžio mėnesį ar šią savaitę, tai šį klausimą būtų galima palikti spręsti sekretoriatui. Svarbiausias dalykas - patvirtinti šį pranešimą per gruodžio mėnesio plenarinę sesiją. Ačiū. Um... Labai ačiū. Tai elegantiška moteris. E, aš keliavau į Stambulą, sakyti pranešimo, aš nuostabi moteris, e, kalbėjo per televizijos kanalą apie tai, daug išmintingesnė nei mes. Galėjau sutaupyti jūsų laiką. E, buvo daug kalbėta apie kolegų pozicijas Manau, kad dabar galime būti atsargus optimistai dėl įvykio Albanijoje, tačiau manau, kad galvant apie Albanijos ir ES lūkesčius, tai koordinavimo šioje srityje būtų svarbiausias. Albanija nėra pasiruošusi stojimui dabar. Manau, kad niekas dėl to nesiginčia. Daug nuogastavimų dar lieka korupcija, organizuotas nusikalstamumas, diskriminacijos. Um, bei spaudos laisvės uh, klausimai. Susitvarkyti su šiais lūkesčiais iš Albanijos pusės reikštų, kad um, bent viena uh, pusė uh, pasisako už pažangos skatinimą, tačiau manau, kad reikėtų suvokti, jog pažanga yra um, nevisiška ir reikia turėti omenyje politinį susiskaidimą, o mums reikia siūsti aišku signalą, skatinant, kad Albanija ir toliau testų reformas ir pažangą kaip kandidatė. Taip pat turime garantuoti savo pagalbą padedant Albanijai perkelti es teisyną į savo teisės aktus ką mes turėtume ir skatinti. Ačiū, Kornelisen. Ačiū, ponia pirmininkė. Pritariu anksčiau kalbėjusiems visiems. Manau, kad tai yra pats palankiausias pranešimas mūsų kadencijoje skirtas Albanijai. Jei kalbėsim apie apie nuveiktus darbus, tai e, daug, didelė dalis namų darbų yra padaryta. Kalbant apie valdžios perdavimą be um, jėgos, iš ties tai yra didelis darbas ir re, padarytos reformos taip pat yra didelis pasiekimas. Manau, kad turėtume prisiminti neseną praeitį, e, taip pat apsvarstyti ateitį. E, parlamentas galbūt nepradėjo e, darybų proceso taip, kaip turėtų ir aš manau, kad Albanija iš mūsų tikisi vieningos pozicijos ir bendradarbiavimo. Pateikti kompromisai yra geri, geros pusiausvyros, tai viena vertus yra pagirimas daromai pažangai, taip pat įtrauktos ir rekomendacijos ateičiai. Manau, kad pats pranešimas bus geras ir dėl jo bus galima balsuoti gruodžio plenarinėme posėdėje. Aš ketinu pateikti žodinį pakeitimą susijusi su šeimų kraujo karais. Mes su frakcijomis pasvarstysime, kaip tai įvardinti, todėl kad šeimų kraujo karai paliečia maždaug tūkstantį šeimų ir pastaraisiais metais tai yra e, įvykis, e, įvykiai, kurie fiksuoti net 150 kartų. Daugelis vaikų priversti likti namuose, jie negali žaisti kieme, negali lankyti mokyklos. Nuo 2005 metų yra priimtas teisės aktas, tačiau situacija prastėja ir negerėja. Aš išsiunčiau savo pasiūlymą dėl žodinio pakeitimo. E, es ir D frakcija bei APP išreiškė savo pritarimą. Aš tikiuosi, kad kitos frakcijos taip pat pritars šiam mano pakeitimui. Lauksiu balsavimo dėl šio pakeitimo mūsų komitete. Ačiū, ponė pirmininkė. ACR e, taip pat sveikina pono Vuljanič e, puikiai parengtą pranešimą. Albanija iš ties buvo probleminė šalis, kaip kalbėjo mano kolegė iš šalių frakcijos, polarizacija ir klanų karai, e, taip pat smurto proveržiai, ypač prieš du metus. Ir aišku, mes turėtume pasveikinti Albaniją dėl jos ketinimo taikiai išspręsti konfliktus, o dabar prasideda tiesiog labai ilgas procesas. Aš pateikiau du pakeitimus susijusius su religinių mažumų teisėmis, krikščionių teisėmis ir religinę laisvę. Albanija e, nori tapti pilnateisę islamo konferencijos nare, tai yra gan neįprasta uh, neįprastas žingsnis. Taip pat Albanija nori įstoti į ES. Ministras pirmininkas e, Edi Rameris prieš keletą savaičių viešėjo e, čia ir jis pabrėžė, kad išmoko praeities e, pamokas iš tokių šalių kaip e, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir kitų. 17 punkte e, palankiai vertino ten pateiktas mintis, o e, gaila, kad šeštas, 116 pakeitimas, mano pakeitimas buvo panaikintas dėl azartinių lošimų, nes manau, kad azartiniai e, lošimai galėtų būti teisėtas įplaukų šaltinis, nekalbant jau apie malonumą patiriant e, žaidžiant. Manau, kad reikėtų dar kartą peržiūrėti šį pakeitimą. Taip pat mūsų frakcija pasisakytų už tai, kad dėl e, šio pranešimo būtų balsuojama um, dar prieš gruodžio 9 dieną plenarinio posėdėje. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Nikolą Voljaničių asmeniškai, todėl kad jo dalyvavimas mūsų frakcijoje praturtina visą frakcijos ir parlamento veiklą. Jis jau keletą metų rengia pranešimus e, skirtus Albanijai. Manau, kad e, nebūtų įmanoma parengti pranešimo nepasirengus e, konkretiems žingsniams. Manau, kad ši, šis pranešimas yra puikus žingsnis stiprinant Albanijos daromą pažangą. Kita vertus, noriu pabrėžti um, Albanijos pastangas stiprinant regioninį stabilumą. Turėtume daugiau dėmesio e, skirti dinamiškiems procesams Adrijos e, pajūryje. Manau, kad Albanija galėtų paskubinti kai kuriuos procesus e, ne tik e, Adrijos pakrantėje, tačiau ir klausimus susijusius su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. Manau, kad e, turėtume pripažinti tai ir atitinkamai veikti. Ačiū. Ja, Herr Vorsitzender, ich bedanke mich für die Pone pirmininkė, noriu padėkoti už puikų kolegos Vuljaničio pranešimą. Noriu atkreipti du dalykus. Pirmiausia, nesupratau, e, kas bendro tarp Albanijos pažangos ataskaitos ir Skopje. Nelab, tikrai nesuprantu. O buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija taip pat pasis, pasi, e, pasižymi didelę pažangą. E, tačiau aš nelabai jai atvirai supratau, ką kolega, nelabai supratau, ką kolega Kačinas kalbėjo ir ką, ką tai turi bendra su mūsų ataskaita. Antra, e, žaliųjų frakcijos atstovė kalbėjo apie vyriausybių kaitą. Tačiau noriu pabrėžti, kad mes kalbame apie 2013 metų pažangos ataskaitą, kuri parengta 13 metais, tačiau e, komisija dar vasarą pateikė savo ataskaitą, kurioje kalbama apie 12 metų įvykius. Ir visa ta pažanga, kuri buvo pasiekta Albanijoje ir kuri e, teisėtai giriama, įvyko dar prieš pasikeičiant vyriausybėms, tai yra 2012 metais metais. Neturėtume klaidingai kelti įspūdžių, e, kad mes savo ataskaitas e, tiksliau, kad mes savo ataskaitų toną sušvelninome tik pasikeitus vyriausybei. Turime pripažinti, kad daug svarbių darbų buvo nuveikta 2012 metais dar senajai vyriausybė esant valdžioje. Tai taip pat turime pabrėžti. Aš nesivelsiu į diskusijas, kas pasaulyje gražiausias Tačiau aišku, kolegos yra, kolega yra teisus, nes pasikeitus vyriausybei automatiškai nesikeičia pažanga. Čia kalbėjo ir kolegos iš Vokietijos, iš Niderlandų, jiems pritariu, manau, kad turime siūsti labai aišku signalą. Uh, E, reikia suteikti Albanijai kandid, šalies kandidatės statusą. To Albanai nusipelnė. Jei grįšime žingsniu atgal, susidursime su tokia situacija kaip Serbijos atveju. Tuomet pasitikėjimas mumis dinks. O kur tai nuves, tikriausiai jau galima pamatyti. Aš esu e, absoliučiai įsitikinęs, uh, Ir ponia Poseltai, gal galima kreiptis ir į savo tėvynės vyriausybę. Manau, kad reikia bandyti tokių būdų ieškoti, kurie padėtų protingai spręsti klausimą. Ačiū, būtų gražu, jei socialdemokratų pozicija senos vyriausybės atžvilgių taip pat būtų būsi tokia vieninga ir aiški. Taip, būtent todėl tai ir pabrėžiu. Fleckensteinas tikriausiai žino, ką turiu omenyje. Tik norėjau atkreipti dėmesį, kad e, galima įsiminti tai ir, ir Merkel pozicija čia taip pat yra aiški. Panas Belė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Kornelisim kaip tik išeina, bet aš norėjau pasakyti, kad aš jos pakeitimą visiškai remiu. Prieš keletą metų prašiau komisijos nario Fiulę, kad e, man pateiktų informacijos apie e, vaikų arba kraujo keršto aukų likimus. Aš norėjau, kad šis klausimas būtų akcentuojamas ir jis po to įtraukė į tai į ataskaitą, kuri buvo pateikta Europos komisijai. Tai yra gera, geras pranešimas, kurį parengė e, kolega Vukovič. Vuj Ir manau, kad mano išskirtasis klausimas yra sprendžiamas Albanijos administracijos kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis. Nes labai dažnai e, vaikai tokiomis aplinkybėmis labiausiai nukenčia ir e, džiaugiamės, kad tai yra sprendžiama valstybė, kuri nori tapti ES nare. Pana komisijon? Europos komisijos atstovas. Thank you very much, Chair. Um, I... Ačiū pirmininkė. Porą žodžių noriu pasakyti. Norėtų komisija dar kartą padėkoti ponui Vulijanič už puikų, gerai pasvertą pranešimą, kuriame akivaizdžiai yra pažįstama, pripažįstama Albanijos pasiekta pažanga įgyvendant ES reformų darbo atvarkę. Europos komisija toliau remia savo rekomendaciją suteikti kandidatės statusą Albanijai Ir čia e, Europos komisija nori pasidžiaugti visais e, pakeitimais, kuriuos pateikė parlamentarai e, palankus kandidatės atsus suteikimui Albanijai. Tiesą sakant, nuo rugsėjo iki lapkričio mes akivaizdžiai matėme, kaip vyriausybė ryštingai Albanijoje griebėsi reformų, ėmėsi visokiausių veiksmų. Kaip žinote, komisijos narys Fiulė ir ministras pirmininkas Ram pradėjo neseniai aukščiausio lygio dialogą, kurio tikslas e, leisti Albanijai sutelkti dėmesį į Europos integraciją ir pasiekti konsensusą tarp politinių jėgų. Praėjusią savaitę e, čia Bruselėje lankėsi trys Albanijos ministrai, kurie pristatė savo viziją apie Albanijos ateitį. Be to, tik prieš keletą dienų įvyko aukšto lygio kovos su korupcija konferencija Joje buvo kalbama apie operatyvinės išvadas, kurios netrukus bus užbaigtos renkti. Tardymo ir prokuratūros veikloje mes pastebėjome, kad yra nagrinėjamos korupcijos bylos, Specialus tyrimas yra pradėtas prieš keletą savaičių, bet to dirbama su labai konkrečiais sektoriais, nuo policijos iki švietimo, e, nuo vietos savivaldybių iki mokesčių ir muitų tarnybų. Per tą patį laiką, nuo rugsėjo iki lapkričio, Albanijos teisės saugos institucijos suaktyvino veiklą kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Be to, patys savo akimis matėme, kaip į visas politikos rytis buvo įtraukiamos e, priemonės susijęto su ES reformomis. Galbūt tai skamba uh, kaip tušti žodžiai, bet galime pasakyti, kad per pastarosius tris mėnesius Albanija tikrai sustiprino savo poziciją ir dabar jau galėtų tapti kandidatė. Ponas Vuljanič. Ačiū pirmininkė. Porą pastabų apie tai, ką sakė kolegos. Savo tekste absoliučiai niekur nebandžiau pasakyti, kad e, padėtis pagerėjo pasikeitus vyriausybei. Taip nebūna. Niekur taip nebūna. Rumunija irgi taip nebūna. Man e, čia, kalbant apie santyki tarp e, valdančiųjų partijų ir opozicijos, labiausiai rūpi tai, kad tarp jų nėra dialogo. O toks dialogas turėtų būti užmėgstas, kitaip nebus galima įti priekį. Buvo pateiktas klausimas dėl žodinio pakeitimo, dėl kraujo keršto, giminių karų. E, aš neįtraukiu to rezoliuciją. Mes žinom, kad ta problema egzistuoja, mes žinom, kaip e, kad ją reikia spręsti, bet aš nenoriu, kad viename pranešime būtų įvardinta per daug problemų. Aš e, manau, kad ši problema galėtų būti išskirta kituose tolesniuose dokumentuose, Nors be abejo aš sutinku su tuo, kad toks pakeitimas žodžių gali būti aptartas, e, kaip kad reikalaujama pagal procedūrą. Čiaugiuosi, kad e, vienas iš kolegų paminėjo religinę toleranciją. Kai aš nuvažiavau į Albaniją, aš pats savo akimis nemačiau tą, kas ten iš tiesų buvo. Ir opozicija ir vyriausybė sakė, kad taip, taip yra, mes nebekreipiam dėmesio į tikėjimą ir religiją. Tai yra žmogaus asmeninis reikalas. Ir tai yra puiku, nes e, nei vienoje kitoje Balkanų valstybėje, nei Kroatijoje e, to pastebėti negalėjome. Dėl azartinių lošimų ir organizuotų nusikalstamumo. Vėlgi, aš e, prie pakeitimo parašiau minusą nes e, girdėjau sakant, e, kad šioje srityje tik iš dalies buvo pasiekta gerų rezultatų. Buvo pažaboti nelegalūs azartiniai žaidimai, bet niekas nebuvo pagautas, areštuotas. Nes akivaizdu, kad e, nusikalstamos grupuotės gavo informacijos iš policijos apie tai, kad yra pradėtas tyrimas. Galbūt e, buvo pasistengta, bet rezultatas nebuvo geras pasiektas, todėl apie tai ir nerašau rezoliucijoje. Iš diskusijos matau, kad visų frakcijų atstovai sutinka, kad balsuoti reikėtų gruodžio mėnesį. Na, o aš e, rytoj sakysiu, kad e, galėtumėm balsuoti 15, bet jeigu rytoj mes negalėsim nieko nuspręsti, tai te bus kaip jau bus. Ačiū. Labai ačiū. E, frakcijos teigia, kad rytoj dar negalės balsuoti. Todėl manau, kad reikės numatyti balsavimą gruodžio penktą dieną, kad frakcijoms užtektų laiko um, apsvarstyti šį pasiūlymą. Ar pritarėte tam, tada sprendimas priimtas. Kitas darbo tvarkės klausimas, svarbus, tai yra pažangos ataskaita apie Serbiją, pranešėjas Kačin. Bet ne, sako pirmininkas, netai būtų prasminga. Pirmiausia, išnagrinėkime šeštą darbo atvarkės klausimą, o tada penktą, todėl kad kolega Kukanas pateiks ataskaitą apie lakryčio 14 dieną Belgrade, Serbijoje e, vykusi komiteto posėdį dėl ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto. On... Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas kalba pats už save. Lapkričio 15 dieną įvyko pirmas susitikimas tarp ES ir Serbijos e, stabilizavimo parlamentinio komiteto narių. E, keletas parlamento narių užmėsgė aktyvius ryšius su Serbijos parlamentu ir dabar jau veikia dvi šalis jungtinis komitetas pagrystas stabilizacijos ir asociacijos sutartimi. Greta e, komiteto posėdžių mes susitikome su valstybės vadovais ir pilietinės visuomenės atstovais. Europos parlamento delegacija Belgrade lankėsi iš karto po e, Mitrovicoje iš naujo įvykusių pakartotinių rinkimų lapkričio 17 dieną. Be to įvyko pirmoji tarp vyriausybinė konferencija, kuri iš esmės yra e, narystės dėrybų pradžia e, narystė tapti ES nare Serbijai jau nebėra tik pažadas, tai tampa praktiniu E, siekiu, kuris leidžia keisti valstybės struktūrą ir sprendimų prieimėjų poziciją. Mes e, susidarėme tvirtą įspūdį, kad kai kurios reformos, kurios nuolat yra rekomenduojamos Serbijai jau daugiau negu 20 metų, e, panašu, kad materializuosis jau artimiausioje ateityje. Porą dalykų išskirsiu. Serbijos ekonomika nėra gera. Tai yra taip švelniai galėtumėm pasakyti. Valstybės skola per pasarosius dviejus metus labai pagilėjo būtent dėl valstybės didelių subsidijų, labai didelis viešojo sektoriaus nedarbas E, atsiprašau, per daug yra darbuotojų viešajame sektoriuje ir buvo pasakyta, kad darbo teisėje bus priimta labai griežtų pakeitimų ir valstybės vadovai jau yra nusiteikę susidurti su visuomenės nepasitenkinimu, kuris bus sukeltas per ankstyvuosius reformos etapus. Iš to aš galiu padaryti dar vieną išvadą. Dar kartą pastebėti pasakyti tai, ką matėme per rinkimų stebėjimą. Mano nuomonė, tarp vadovų nėra didelio noro kažką keisti, nes jie puikiai žino, kad Serbijos politinis nestabilumas yra didesnis negu bet kurioje kitoje regiono valstybėje. Kosovas diskusijose užėmė daug e, laiko. Kaip žinote, dėl gazinimų ir Eso Dimitros pasienio punkto, gr, punkte iškilusių grasinimų. E, rinkimai buvo nukelti vėlesnę datą, buvo nuspręsta laukti, kol atmosfera nurims, tačiau e, per pirmuosius e, per rinkimus, per pirmąją kadenciją taip nebuvo. Ir mes savo partneriams garsiai sakėme, kad negalime taikstytis, pavyzdžiui, su tuo, kad Serbijos valstybės pareigūnai lankosi apsirengę E, sukarintomis uniformomis ir taip tarsi bando normalizuoti santykius su Kosovu. Šiandien atrodo padėtis šiek tiek pagerėjo ir aš asmeniškai gana palankiai vertinu Serbijos valdžios požiūrį į santykių su Priština normalizavimą. Kova su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu yra aktyvinama ir mes tuo džiaugiamės. Nenoriu leistis į smulkmenas, bet išsakysiu vieną kritinę pastabą procesų yra skiriamas e, prioritetas, prioritetinis dėmesys, e, nepakantumas korupcijai e, yra jaučiamas. Tačiau ne visada yra įmamasi veiksmų dabartinėse institucijose ir pagal dabartinę teisės bazę. Dažniausia stipri, stiprus politiniai lyderiai imasi tam tikrų ad hoc priemonių Iš pradžių gal tai ir yra veiksminga, tačiau tolimesnėje perspektyvoje tai e, sukels tam tikrų abejonių teisės viršenybo pris principų ir jo reputaciją visuomenės akise. E, mes nuolat išskiriame parlamentinės kontrolės reikšmę, ypač artėjant e, dėrybų dėl narystės pradžiai. Mes turime šviesti Serbijos piliečius apie Europos Sąjungą ir e, kvalifikuotai e, juos informuoti apie ES veikimą. E, kalbant apie subsidiarumą ir tautinių mažumų teisės, e, reikia pasakyti, kad aptarėme didėjančią centralizavimo tendenciją Serbijoje. Galiausiai galiu pasakyti, kad lapkričio pradžioje dar dvi Europos parlamento delegacijos lankėsi Serbijoje, tai yra žmogaus teisų pakomitetis ir aplinkosaugos komiteto nariai. Todėl e, mūsų delegacija stengiasi nebedubliuoti kitų Europos parlamento komiteto aptartų temų. Noriu dabar pasinaudoti progą padėkoti ES delegacijos Belgrade sekretoriatui ir Europos parlamento darbuotojams už e, didelę pagalbą visoms Europos parlamento delegacijoms ir jų vizitams. Aš dar nebaigiau pirmininkė. Anekdotų dar norėčiau papasakoti kol kolega sugrįž, nes dingo pirmininkas. Well, okay. I think that it's logical that the next speaker Manau, kad logiška, kad toliau turėtų kalbėti Jelko Kacin, todėl prašysiu, kad jisai ir kalbėtų. Thank you, Chair Kukan, Head of Delegation. Ačiū pirmininkė Kukanai, delegacijos vadovė. Mes nuolat bendradarbiaujame su jumis. Mm, po pradinės diskusijos apie mano pranešimą dėl Serbijos įvyko Kosove pirmieji visuotiniai rinkimai. Serbų bendruomenės ak rinkėjų aktyvumas buvo netikėtai didelis tam tikrose anklavose ir e, gana didelis e, Kosovo šiaurėje. Ir pakartotiniai rinkimai Mitrovicoje mm, lapkričio 7 dieną e, praėjo be incidentų. Ir tai rodo Serbijos pastangas atitikti kriterijus, kurias nustatė taryba prieš tarp vyriausybinę konferenciją. Ta konferencija taptų simbolinė e, narystės dėrybų pradžia. Aš manau, kad tarp vyriausybinė konferencija turi įvykti šių metų gruodį, nes tai e, įrodytų ir ES įsipareigojimą siekti plėtros proceso. Ir aš e, manau, kad komisija padarė viską, ko reikia, kad ta konferencija galėtų įvykti. Žinoma, dar reikia daug ką atlikti, kad būtų visiškai normalizuoti suformuluoti santykiai tarp Serbijos ir Kosovo. Tačiau dabar jau akivaizdu, kad Serbijos vadovai yra pasirengę tęsti dialogą su Priština ir nebekartoti praeities klaidų. Ir balandžio mėnesio ir vėlesnių susitarimų įgyvendinimas turi būti stebimas bent jau pradiniu narystės dėrybų etapu. Te, e, teismų sistemos reforma jau yra įsibėgėjusi, tačiau ir toliau padėtis lieka sudėtinga. E, prokurorai dirba didelės įtampomis sąlygomis ir, ir toliau išlieka viena silpniausių kovos su sisteminė korupcija grandžių e, turi būti sustiprintos pastangos kovojant su ekonominiais nusikaltimais. Dabar prasidėjo mm, dėrybinių skyrių, 23 ir 24 dėrybinio skyriaus patikros procesas ir tikimės, kad mm, bus skirta daugiau administracinių ir finansinių išteklių teisus, teismų sistemai. E, didelio masto korupcijos atvejų atskleidimas ir tyrimas, tyrimai dar mm, nėra dažni ir reikia pripažinti, kad įstatymų viršienybė e, Serbijoje nenusistovės, kol, ne, kol nebus visapusiškai ištirta e, pono Dindžič e, politinė žmogžudystė. Taip pat reikia neužmiršti ir kitų politiškai motivuotų žurnalistų nužudimų Miloševičios valdymo laikais. Mm. Serbijos vadovai turi pradėti E, kurti pasitikėjimą ir siekti geresnių santykių tarp valdančiosios koalicijos ir opozicijos partijų. Bendroji e, politinė aplinka labai suprastėjo, kai buvo atleistas Belgrado meras, o jis yra opozicijos vadovas. Negali būti veiksmingai dirbančios vyriausybės, jeigu nebus konstruktyvios ir aktyvios opozicijos. Turint galvoje šalyje vyraujantį nedarbą ir valstybės skolos dydį, kuris nuolat didėja, būtina pasiekti susitarimą dėl strateginių e, tikslų ir struktūrinių reformų. Tai yra daug aktualiau nei bet kada anksčiau. Vyriausybė ir opozicija gali dirbti kartu. Tai buvo įrodyta, kai opozicijos vadovai perėmė vadovavimą ES reikalų komitetui ir e, naujai įsteigtam stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniam komitetui. Šį pasiekimą reikia pripažinti. Kadangi pranešimas apie Serbiją šios kadencijos metu yra svarstomas paskutinį kartą, norėčiau visiems priminti, kaip daug Serbija pasiekė per pastarosius penkerius metus. Kai susirinkome čia 2009 m. birželį, net ir stabilizacijos ir asociacijos um, susitarimas buvo blokuotas, buvo išaldytas. Per tą laiką stabilizacijos ir asociacijos sutarimas įsigaliojo ir šiuo metu birželį prasidėjo stojimo dėrybos. Aš tikiuosi, kad Serbija kitos kadencijos pabaigoje baigs e, dėrybas dėl narystės. Jos nueitas kelias yra sudėtingas, jame yra daug iššūkių, tačiau akivaizdu, kad Serbija dabar tvirtai eina e, ES narystės keliu. Aš susitiksiu su šešėliniais pranešėjais, e, aptarsime kompromisinius pakeitimus, kurie šiandien buvo išsiusti. Ačiū. Dėkoju ponui Kačin. Dabar e, norėčiau pasisakyti už poną George Chaplin. Jis yra EPP šešėlinis pranešėjas. Pristatysiu jo pastabas. E, Manau, kad Jelko pranešimas yra išsamus ir glaustas. Jame apžvelgiamos visos svarbios Serbijos vystimosi sritys. Aš pritariu teiginiu, teiginiui, kad Serbija daro pažangą stojimo procese, tačiau ji neturi užmiršti savo galutinio tikslo turi būti akivaizdu, kad vyriausybė supranta, jog europinis scenarius Serbijai yra geriausias. Su, pritarėme, kad um, struktūrinis susitarimas su Kosovo yra didžiausias prioritetas ir šioje srityje yra pasiekta reikšmingos pažangos. Ir tolesnis um, Serbijos ir Kosovo bendradarbiavimas yra galutinis tikslas. Mes suprantame, kad uh, E, čia gali kilti sunkumų, tačiau politinė valia eiti tuo keliu yra akivaizdi. Vis dėlto yra daugelis kitų sričių, kuriuose dar prireiks didelių Serbijos vyriausybės pastangų. Reiks imtis svarbių priemonių dėl Serbijos kaimynų. Ir šio požiūriu kai, kurie mūsų frakcijos, kai kuriuose mūsų frakcijos pakeitimuose raginama uh, E, atverti visus archyvus, įskaitant ir komunistinių slaptųjų tarnybų archyvus. Turiu pasakyti, kad yra sustiprinta Vojvodinos autonomija, susilpnėjo ir vietos valdžios institucijų darbo efektyvumas ir statistinių regionų ribų keitimas būtų nepageidaujamas žingsnis šioje srityje. Konstitucinė reforma, teismų sistemos depolitizavimas, tinkamas teisingumo administravimas yra būtinos sąlygos siekiant dar labiau priartėti prie narystės valstybės aparato mažinimas, o tas valstybės e, aparatas yra didelė našta ekonomikai, yra dar vienas svarbus atliktinas darbas. Turiu pasakyti, kad valstybės e, įdarbinamų darbuotojų skaičius smarkiai viršyje privačiame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičių. Taip pat reikia stiprinti pastangas kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Ir E, sėkminga kova su šiais reiškiniais gali turėti teigiamą poveikį ekonomikai ir reikšmingai pagerinti gyvenimo sąlygas šioje šalyje. Taip pat tuo pačiu metu sukurti geresnės, gerių, geresnių gyvenimo sąlygų sukūrimas gali turėti e, įtakos e, visam, visiems gyventojams ir visai šaliai. Noriu dar kartą padėkoti ponui Kačin už pranešimą. Dabar ponas Tenok. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs e, su tuo, kad pirmininkaujate, puikiai atrodote pirmininko kėdėje. ECR pritarė tam, kad Ser... pritarė Serbijos kandidatūrai, džiaugiamės, kad yra pradėtos dėrybos. Manome, kad pagrindinis prioritetas turi būti 23 ir 24 dėrybinis skyrius. Kaip ir visame regione, įskaitant ir Juotkalnyje, kova su korupcija, organizuotų nusikalstamumu yra svarbus dalykas. Ta šalis tai turi daryti savo labui, bet me, ir mes savo rinkėjus turime įtikinti, kad kažkas yra daroma, nes būtent šios problemos yra aktualios visame Vakarų Balkanų regione. Taigi, korupcija yra pagrindinis iššūkis, taip pat reikia kovoti su organizuotų nusikalsmų ir pinigų plovimu. E, kalbant apie Serbiją, turiu pasakyti, kad e, susidūriau su lobistais ir taip pat e, ir su JAV tam tikromis bendrovėmis. E, Dėl 359 straipsnio, dėl valstybės intervencijų ir turto nusavinimo taip pat e, svarbus dalykas yra ir tiesioginės investicijos, ypač energetikos sektorioje. Čia atrodo Serbija dėlse. E, Tačiau, žinoma, norėčiau čia ypač pasidžiaugti e, vyriausiosios įgaliotinės e, ponios Ešton mm, pas, pastangomis, darbais. Ji būtent buvo dialogo tarp Belgrado ir Prištinos e, tarpininkė. Tačiau aš manau, kad nereikėtų tiesiogiai sieti Serbijos pažangos siekiant narystės su dialogu su Priština, tai yra labai delikatus klausimas, prireiks laiko, kad tas klausimas būtų spręstas. E, Kosovo nepripažįsta penkios ES valstybės narės, todėl mes negalėtume čia atskirai išskirti Serbijos ir jos kritikuoti už tai, kad ji nepripažįsta savo kaiminės. Ir galiausiai norėčiau pasveikinti poną Kačin parengus puikų pranešimą. Kaip pranešėjas Juotkalnyjos klausimų noriu pasidžiaugti, kad mm, ministras pirmininkas Žiukanovič mm, ketina apsilankyti pas kaiminėje taip pat ir kitos šalies ministras pirmininkas mm, lank, ketina lankytis Taigi tai rodo, kad tos dvi šalis, kurios anksčiau buvo viena šalis, bendradarbiauja. I, I I even... Perduosiu žodį ponai Ručiak. Manau, kad jūs vaidinate poną Šefling, o aš vaidinsiu dabar ponę Kopą. Taigi, man sudėtingiau, būkite kantrus. Pirmiausia, noriu padėkoti jos vardu um, pranešėjui Jelko Kačinu už puikų pranešimą. Taip pat um, noriu um, padėkoti SRD pranešėjui už, pa, už rengiamą pranešimą skirtą uh, Serbijai ir šiam regionui. Tik reikia suteikti vilties, kad daroma pažanga bus palankiai vertinta. Tikimės, kad 2014 metų e, sausio mėnesį vėliausiai galės prasidėti stojimo darybai. darybos. E, Serbijos pažanga vis stiprėja, buvo pasirašytas susitarimas dėl normalizavimo principo, taip pat e, dėl rengiamų rinkimų Kosove abi bendruomenės pasižymėjo aktyvių dalyvavimo rinkimuose, nepaisant e, smurtinių išpolių pirmojo rinkimų etapo metu. Serbija gali pradėti stojimo dėrybas. E, negalime e, daryti spaudimo tik iš ES pusės, reikia galvoti apie būsimą bendradarbiavimą. Būsimos darybos reikš, kad Serbijos laukia uh, E, sunkus ir ilgas kelias. Reikia pasiekti pažangos tokiose srityse kaip kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, kaip kalbėjo anksčiau kalbėję kolegos. Taip pat reikia parodyti aiškę politinę valią. Reikia užtikrinti žiniasklaidos laisvę, atskirti nuosavybės teisės. Tai yra labai svarbu demokratėjimo procesui ir uh, žurnalistų darbui. E, Serbija taip pat turi daugiau dėmesio skirti mažumoms, e, tolerancijos ugdymui ir um, tolerancijos LGBT bendruomenės atžvilgių. Taip pat reikia spręsti ir moterų atstovavimo politinėme gyvenime klausimus, kol kas šioje srityje trūksta pažangos. Aišku, reikia spręsti ir tokius klausimus, kuriuos akcentuoja mūsų frakcijos nariai savo pakeitimuose. Ačiū e, Jums, e, ponia Kopa, tikrai e, vaidindamas poną Kopą jūs padarėte, kaip galėdamas geriau. Ponas Tyr, aš taip pat palankiai vertinu e, pono Kačino parengtą pranešimą. Manau, kad reikia pripažinti, jog Serbija e, pasiekė tokią pažangą, kuri leidžia jai pradėti dėrybas e, dėl stojimo į Europos Sąjungą. Pasiekta pažanga ir ypač dabar valdžioje esanti vyriausybė pasiekė daug pažangos Kosovo klausimų Nepaisant to, ką kolegos kalbėjo anksčiau ir apie ką kalbėjo ponas Hovit, e, manau, kad e, kodėlgi nepabrėžus tos pažangos, trys klausimai, kurie mano supratimu yra svarbus. Pirma, tai yra normalizavimo susitarimo įgyvendinimas. Manau, kad reikia užtikrinti tinkamą stebėseną. Tai yra susitarimas, kurį Serbija jau pasirašė, o po pasirašymo reikalingas įgyvendinimas juo labiau, kad svarbus ir šalių kaimynių dalyvavimas. Sver ir bei ES stebėsena šio klausimu. Antras, dingia asmenys. Kitame pranešime, kaip pavyzdžiui pranešime dėl, ar ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos, taip pat keliamas šis klausimas. Manau, kad šį klausimą reikėtų įtraukti ir į šią ataskaitą. Aš pateikiau keletą pakeitimų susijusių su šiuo klausimu kolegos paprašė um, prieimo prie policijos archyvo, taip pat prašoma atverti e, sukarintus e, buvusios Jugoslavijos archyvus, galbūt ten e, bus informacijos apie dingusius asmenis. Manau, kad tai taip pat turėtų būti atspindima pranešime. Ir pagaliau mažumų teisės, šis klausimas pabrėžiamas, tačiau aš pateikiau ir savo pakeitimų, pabrėždamas, kaip mano supratimu būtų galima geriau išspręsti šios klausimus. Ir pagaliau, manau, kad visoms Balkanų vyriaus, atsiprašau, šalims svarbus valdymo klausimas. Manau, kad šį aspektą taip pat galėtume atspindėti ir šiame pranešime. Ačiū, ponas Belderis. Ačiū, ponia pirmininkė. Būdamas žurnalistu, metu aš dar pamenu Slobodano Miloševičiaus laikus. Aš dažnai viešėjau Serbijoje, kalbėjau su Serbijos politikais ir net šį rytą kalbėjau su e, vienu e, politikos atstovu, kuris kalbėjo apie mini Milosevičių. Tai yra formuluotė, kuri likščiol man nepasitaikė, aš ilgą laiką galbūt nepakankamai domėjausi situaciją toje šalyje, todėl nepateikiau jokių pakeitimų. Manau, kad galėtume daug diskutuoti šią temą, tačiau norėčiau pateikti keletą konkrečių punktų. Aš gavau dokumentų, E, kuriuose pabrėžiama, jog kaip ir Milosevičiaus laikais, taip ir dabar valdžia susitelkusi apie vieną asmenį. E, kol bendradarbiavimas yra konstruktyvus, ir aš čia kalbu apie ministrą pirmininką Vucičių, kuris daro spaudimą žiniasklaidai, bulvarinėje spaudoje e, pasirodė daug pranešimų apie opozicijos atstovus ir visa tai vyksta mano minėto politiko iniciatyva. Tai kenkia demokratijai, to negalime toleruoti. Todėl e, iškeliu klausimą, ar e, ši tendencija e, vertinama perdėm jautriai, ar vis dėlto tai yra faktas, kad um, ministro pirmininko pavaduotojos Vucevičiaus vaidmuo dabar yra toks svarbus, kad net slaptosios tarnybos ir saugumas neįsijungia Serbijoje. Manau, kad šalis gali pasukti ne tuo keliu, jei pražiūrėsime kai kurias dabar atsirandančias grėsmes. E, manau, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Kosovo atveju, mes tiesiog užmerkėme ne tik vieną akį, bet ir abi akis. Manau, kad būtent parlamentas turėtų iškelti šį klausimą, nes jei parlamentas jo neiškels, tai niekas jo neiškels. Panas Poseltas. Dėl išpolio, apie kurį kalbėjo kolega Belderis, manau, kad svarbu, jog stebėdami e, dėrybų tarp Serbijos ir Kosovo procesą nepasimestume ir Nepamirštume, kaip atrodo situacija pačioje Serbijoje. Tačiau kolega Kačinas pateikė tikrai puikų pranešimą, kuriame akcentuojami labai svarbus klausimai. Aš galiu pasakyti, kad pažanga tikrai yra padaryta ir uh, Apie Kosovą tikrai dabar galime kalbėti daug atviriau. Serbijos politikai ir Serbijos e, publicistai labai aiškiai e, pabrėžia, kad Kosovas pralaimėjo, kai kas jiems prieštarauja, tačiau vis dėlto prieš keletą metų tokių atvirų diskusijų nebūtų galima įsivaizduoti. Aš manau, kad esama teigiamo poslinkių, tačiau esama ir tokių nerima keliančių poslinkių, apie kuriuos kalbėjo kolega Belderis. Aš pateikiau e, du pakeitimus, tiksliau keletą pakeitimų. Vieni mano pakeitimai susiję su e, Kosovo pranešimu, aš ten esu šešėlinis pranešėjas. Aišku, mes negalime painioti uh, dviejų skirtingų pranešimų, tai yra Kosovo ir Serbijos. Manau, aš pasisakau už tai, kad reikėtų pradėti darybas su Serbija, nors mano šalis ir didžioji politikų Vokietijoje dalis prieštarautų prieš tokias darybas. Tačiau aš noriu labai aiškiai pabrėžti, kad Serbijos atžvilgių turėtume būti tokie patys kritiški kaip ir kitų stojančių valstybių atžvilgių. Mūsų tonas turėtų būti toks pat, mūsų vertinimo masteliai turėtų būti tie patys. Todėl manau, kad svarbu išlaikyti e, panašią pusiausvyrą visose pranešimuose, kad nebūtų taip, kad vieną ar kitą dalyką viename pranešime vertiname vienai, po kitame pranešime kitos, atžvilgių, kitos šalies atžvilgių tai vertiname kitaip, kaip pavyzdžiui, etninių mažumų atveju arba romų atveju. Um, turime kalbėti ne tik apie uh, vodiną, turime kalbėti apie prešino uh, slėnį, kuriame per pastaruoju metu uh, gink ginkluota jėga buvo panaudota mokyklose. Kas buvo tame slėnyje, tai tikriausiai žinosite, jei kada teko pamatyti tas ginkluotasias pajėgas, tai nėra policijos pareigūnai kaip visose um, įprastose valstybėse. Tai išties yra pajėgos, kurios gali įbauginti pilietinę visuomenę ir to yra ir siejama. Uh, Manau, kad mes atsidūrę sunkios krizės e, užuomasgose. Manau, kad reikia spręsti šį klausimą ir aš pateikiau atitinkamus pakeitimus ir pritariu iš esmės kolegos Kačino pozicijai. Ačiū. Thank you, Mr. Posel, Mr. Plenkovič. Ačiū, ponė Posel, dabar ponas Plenkovič. Mm. Hvala lijepa, Eduard. Labai ačiū, Eduardai. Ačiū už tai, ką pasakėjai. Pridursiu porą dalykų. E, aptardamas pono Kacino pranešimą. Mūsų delegacija neseniai lankėsi Belgrade, tai buvo darbo grupė, kuri kalba apie bendradarbiavimą su pietričių uh, valstybėmis ir tada patys e, matėme, koks svarbus tos valstybės stabilumui yra santykių su ES palaikymas ir kaip tai padeda bendrai pagerinti politinę padėtį toje valstybėje, galvojant apie jos ateities perspektyvas, piliečių lūkesčių patenkinimą. Mes e, per pasarosius 20 metų matėme, kas dėjusi toje valstybėje ir dabar didelė reikšmė yra skiriama e, tolesnių pastangų įgyvendant normalizacijos susitarimą e, vykdymas ir manau, kad po lapkričio mėnesį įvykusių rinkimų yra einama teisinga kryptimi. Pasirinkta metodika turės vadovautis neseniai sukaupta patirtimi, ypač Kroatijoje tai buvo galima padaryti. Ir nauja e, darybų metodika ir bazė, manau, bus labai gera. Ypač, kai kalbėsime apie dėrybas dėl tokių skirsnių kaip teismai, žmogaus teisės, pagrindinės teisės ir panašiai. Tai suvaidins labai didelį vaidmenį konsoliduojant Serbijos institucijas. Žinoma, tam tikrus kriterijus pati Serbija turės tenkinti. Tai itin svarbu visoms pietričių Europos valstybėms deramai rengiantis narys Europos Sąjungoje. Na, o dėl ekonomikos. Matėme, kaip Serbijos valdžia bandė išspręsti ekonomikos problemas, ūkio problemas, samdydama užsienio konsultantus, garbingus konsultantus. Manau, kad labai gerai, kad e, yra bandoma panaudoti visą eilę priemonių tarp kurių yra ir tokios priemonės, kuris įgyvena ir pati Europos Sąjunga. E, kalbame apie mutatis mutandis padėtį, kalbame apie savo strategijos įgyvendimą. Tai leis e, įgyvendinti gerus ūkio valdymo mechanizmus, tokius kaip Europos semestras ir panašiai, kai ateis tam laikas. Be abejo, Serbijai labai svarbus yra regioninis bendradarbiavimas. Aš kalbu apie valstybės kaiminės visų pirma. Uh, Visų pirma, tai svarbu todėl, kad taikinimo, susitaikymo procesas pareikalaus, kad Serbija imtųsi tolesnių žingsnių ieškodama dingusių žmonių, ypač žmonių dingusių e, per e, kovas su Kroatija dešimtajame praeito amžiaus dešimtmetyje. Yra žmonių, kurie iki šiol nežino, kur jų artimieji, kas jiems atsitiko. Neseniai pažymėjome Vukoval e, griuvimo 20-asias metinės. Tai buvo uh, kančių per karus simbolis Kroatijoje ir e, tai mums buvo labai svarbu. Apie karo nusikaltimus, apie dingusius žmonės mes ir toliau kalbėsime. Turiu kiekis informaciją, mūsų prokurorai toliau bendradarbiaus ir karo nusikaltimai turės būti toliau tyriami. Mažumų teisų apsauga taip pat yra nepaprastai svarbi. Dvi šaliai susitarimai, kurie jau yra sudaryti, turi būti gyvendinti. Etninių mažumų apsauga turi būti aukščiausio lygio, ypač kai kalbame apie galimybės e, patekti į švietimo sistemą ir įvairių e, visuomenės grupių atstovavimą vietos ir valstybės lygmenių. Vadovaudamas į kitų valstybių patirtimi, mes tikimės, serbai imsis tokių pastangų, kurios leis panaudoti ES lėšas, taip reikalingas tai valstybei e, užtikrinti visuomenės paramą ES. Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti nepastebėjau, todėl aš dabar paprašysiu komisijos atstovės Marian Ferran, kad ji įverdintų diskusiją. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš noriu pritarti parlamento nariams ir kartu su jais padėkoti pranešėjui Kacinui. Jo nuomon, mūsų nuomonė šis rezoliucijos projektas yra labai geras, labai gerai subalansuotas, jis atspindi e, mūsų spalio mėnesį paskelbtos pažangos ataskaitos išvadas. Manome, kad 2013 metai Serbijai buvo istoriniai. Ne tik todėl, kad buvo pasiektas uh, ledus išjudinę susitarimą su Kosovu, bet taip pat e, vyriausybei pavyko išjudinti reformas ir kur kas dinamiškiau vertinti regioninį bendradarbiavimą ir santykius su kaiminėmis valstybėmis. Atsižvelgdami į visus šiuos palankius e, poslinkius, mes Europos komisijoje nusprendėme, kad reikia rekomenduoti pradėti narystės dėl darybos ir džiaugiamės, e, kad E, taryba e, jau birželio mėnesį taip pat e, nusprendė tą padaryti. Pradės, kol pradėsime tikrai darybų procesą, tiksliau jau pradėjome tikrai darybų procesą, mes jau pradėjome e, skriningą 23, 24 ir e, 26 skirsnių atžvilgių. Ten bandysime išspręsti visas problemas, kurias šiandien jūs paminėjote. Džiaugiamės, e, kad ši rezoliucija yra parengta, manome, kad ji labai subalansuota, labai e, gerai yra įvertinama Serbija, kai ji to nusipelno, bet lygiai taip pat yra akcentuojami uždaviniai, kuriuos e, Serbija turės įveikti prieš įstodama į Europos Sąjungą. Aš galėčiau apibendrinti ir pasakyti, kad pagrindiniai iššūkiai glūdi E, teisės viršenybės užtikrinime, e, teismų sistemos sutvarkime ir kovoje su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Lygiai taip pat turime kalbėti apie žiniasklaidos laisvę, mažumų apsaugą, verslo aplinkos apsaugą. Tai bus dėrybų e, centriniai klausimai, dėrybų procesas bus ilgas, mes labai atidžiai stebime viską, kas vyksta Serbijoje, ypač dabar, kai prasidėjo dėrybos. Dar vienas e, uždavinys laukia Serbijos vyriausybės, mūsų nuomonė. Serbijos vyriausybė turi sugebėti bendrauti su savo piliečiais ir pristatyti jiems stojimo į ES naudą. Ta reikia padaryti gerokai anksčiau ir apie tai reikės kalbėti per visą dėrybų procesą. Šiuo požiūriu mes labai džiaugiamės, kad parlamento komitetas stabilizacijos ir e, stojimo uh, klausimais e, pradėjo veikti. Jis e, užtikrina parlamentarų bendravimą su pilietinė visuomenė per dėrybas dėl narystės. Taigi bendrai mes rezoliuciją remiame ir dar atsakydama jūsų klausimą norėčiau pasakyti, kad jeigu kada nors būtų priimtas sprendimas suorganizuoti tarp vyriausybinę konferenciją, tai nuo sausio mėnesio komisija jau būtų pasirengusi padaryti viską, ką reikia, kad toks renginys įvyktų. Žinau. Ačiū. Pranešėjas dabar apibendrins diskusiją. Thank you, Head. Dėkoju. Delegacijos vadovas, kuris yra de facto AFET komiteto pirmininkas ir e, EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas, e, patvirtino savo reikšmingumą. E, ir geras pastangas. Ačiū už tai. Mm, šiais sunkiais laikais bandome parašyti gerai subalansuotą pranešimą apie Serbiją. Aš manau, kad mums pavyko tai padaryti, kaip daugelis iš jūsų sakėte. Tačiau sunkumai visada išriškėja, kai leidžiamės į smulkmenas. Ir jūs jau paminėjote kai kurias detalės. Reikia skirti dėmesį į absoliučiai visas smulkės detalės. Ponas Tenokas kalbėjo apie korupciją, tarsi tai yra didžiausias iššūkis vakarų Balkanams. Aš su juo sutinku. Ypač jis kalbėjo apie e, nukopijavimą, perkelimą 359 straipsnio, kuris e, daugiau nebeegzistuoja, jis dabar virto 234. Problema yra ta, kad nėra piknaudžiama valdžia, bet yra neteisingai gyvendinamas e, sutarties straipsnis. Tai daro vyriausybė. Vyriausybė tarsi tik e, naudoja tai kaip pasiteisinimą, bet aš manau, kad mes be jokių didelių problemų turėtume e, įvardinti vadinamąją mafiją, kuri šantažuoja verslininkus ir e, ūkio padėtį toje valstybėje apsunkina žymiai labiau negu bet kurioje kitoje vakarų Balkanų valstybėje. Su tokio pobūdžio korupcija kovojant reikia labai stiprių asmenybių, kaip ponas Belderis e, kalbėjo, tiesiog sakant, skundėsi, kad jų nėra. Be stiprios politinės valios, be e, galios, be koordinavimo mes nieko nepadarysime. Aš nenoriu, kad būtų e, tarsi giriama viskas, kas ten padaryta, bet aš tik tai norėčiau pabrėžti, kaip yra svarbu pastebėti, kad ta valstybė bando susidoroti su ta milžiniška įsišaknyjusią problema. Taip, geri kaimininiai santykiai yra labai svarbus, apie tai ponas Tenokas kalbėjo, ypač išskiria Jotkalnyje. Aš galiu pasakyti, kad Serbija taip pat pozityvų vaidmenį atlieka Bosnijoje ir Hercegovinoje ir tie santykiai atneša žymiai daugiau rezultatų, negu būdavo anksčiau. Uh, Kai kurie politiniai lyderiai bando patei, prisistatyti kaip e, turintys stiprius ryšius su ankstesnė vyriausybė ir e, tuo pasiteisindami bando elgtis priešingai, negu kad reikėtų pagal Europos įpročius. Ponas Tyr kalbėjo apie dingusius žmonės. Taip, e, mes svarstom ir šį klausimą. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad dialogas apie dingusius žmonės yra dialogo tarp Belgrado ir Prištinos neatskiriama dalis. Tai yra iliustracija rodanti, kad ta valstybė bando išspręsti sunkiausias savo istorijos klaidas, sunkiausius istorijos etapus bando išnagrinėti. Ir tai pasakytina ne tik apie Belgradą ir Prištiną, bet ir apie platesnę regiono dalį. Ponas Belderis kalbėjo apie tai, kad politinėme Serbijos gyvenime e, tarsi pastebimas Miloševičiaus šešėlis. Yra žmonių, kuriuos galima būtų vertinti kaip Miloševičius e, pasiekėjus, jo veiksmų tiesėjus Serbijoje. Aš sakyčiau, kad tai nebūtų sąžininga politiškai. Aš paprasčiausiai manau, kad visos partijos e, padarė labai daug pažangos, jos labai pasikeitė. Galėčiau pacituoti poną Dačičių, kuris socialistų partijos vadovas. Kitą savaitę mes 20 kartą su juo susiksime čia Briuselyje. Tai bus gruodžio trečia diena. Ir e, su ministru Piniku Dačiš mes susitiksim. 20 susitikimų per metus yra e, rimtas pasiekimas, tą reikia pripažinti. E, Jie keturis kartus skrido į New Yorką ir atgal ir visą skrydžio laiką, tai taip galima būtų pasakyti, mes praplepėjome apie visas galimas klaidas, kurios gali būti padarytos net saugumo taryboje. Aš manau, kad tai yra labai rimtas pasiekimas ir Catherine Ashton čia reikėtų paminėti. Be jos ir Europos komisijos bei tarybos aktyvaus e, įsijungimo E, tokie rezultatai būtų neįmanomi. Būtų galima e, spekuliuoti, ar tas ministras pirmininkės yra tikras, ar labiau šešėlinis, ar yra vienas žmogus, kuris yra stipresnis už kitus. Žinoma, yra politinė partija, kur yra nepaprastai stipri ir kuri dar labiau stiprėja. Nepaisant to, kad prieš porą mėnesių vyriausybė buvo pertvarkyta, E, vis labiau matome, kad parlamento rinkimai artėja. Ir manau, kad tai įvyks gana greitai. Aš nenoriu jų vardų kalbėti, bet aš manau, kad iš ankstiniai rinkimai Serbijoje vyks. Tai yra neišvengiama, negalim užmerkti akių ir turime tiesiog žiūrėti faktams į akis. Ponas Poselis kalbėjo apie mažumas Jis minėjo padėti e, Serbijos pietuose. Taip, Serbija turi žandarmeriją, tai yra labai stipri tarnyba, ji gali duoti labai e, tvirtų signalų. Bet mano nuomonė dialogas tarp Belgrado ir Pištinos atneš palankių pasiekmių ir Šiaurės Kosovui, ir serbams, bei e, ir albanams, bei pietų Serbijai kita vertus. Apie tai mes turėsime svarstyti ateityje, o dabar turime tiesiog stebėti tai, kaip reikalai ten klostysis per artimiausius metus. Baigdamas noriu pasakyti, kad visuomet yra būkštojama dėl to, kas vyksta Serbijoje ir sakom, ar pasilinktas kelias yra tiesus, ar pasiektos pažangos pakanka, ar jį pakankamai gera bet svarbu yra organizuoti tas nevyriausybinės konferencijas kuo greičiau ir pradėti 23 ir 24 skirsnių svarstymą. Tada Europos komisija e, galės savo ruoštų visas jautriausias temas e, aptarti ir e, įtakoti palankesnius pokyčius toje valstybėje. Mes patys esame pasiryžę pritarti toms tendencijoms, kurių norėjome tai valstybėje. Bendrai galiu pasakyti, kad mes norime e, susitarimo dėl kompromisinių pakeitimų, balsuosime gruodžio penktą dieną ir aš manau, kad e, bus pačiu laiku duotas signalas tarybai, kad dabar ji turi apsimti atsakomybę ir nuspręsti, kada organizuoti tarp vyriausybinę konferenciją. Kuo anksčiau, tuo geriau. Aš pats e, būčiau už gruodžio mėnesį, už šiais metais. Ačiū. Baigiame diskusiją dėl šešto darbo tvarkės punkto ir iš karto periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra 2013 metų buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita. Pranešėjas yra Richard Howard, suteiksiu jam žodį. Labai neįprasta, kad šiame komitete mes dirbame greičiau, netgi nei numatyta mūsų e, darbo tvarkė ir labai tikiuosi, kad komisijos narė stebė šias diskusijas ir uh, atvyks čia šiek tiek anksčiau ir tikrai neįprasta, kad užsienio reikalų komitete diskusijos trumpa, e, trunka trumpiau nei buvo galima tikėtis. Taigi man tenka garbė pristatyti savo pranešimą ir Tikrai labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę susipažinti su šia šalimi, su jo žmonėmis ir institucijomis. Tai yra puiki šalis ir žinoma, kaip ir daugelis to regiono šalių, jis susidūrė su dideliais iššūkiais, bet viso, visomis išgalėmis siekia prieartėti prie ES. Ir mano pranešimas, parengtas šiais metais, visą tai ir atspindi nepaisant problemų, iššūkių ir kritikos, kurių, manau, žinau, kurių, manau, bus šiame komitete ir šiame parlamente. Noriu pasakyti, kad mano pranešimo projekto pirmame sakinyje, pirmame punkte, pirmame sakinyje Aš reiškiu visokiojo paparamą tam, kad būtų pradėtos dėrybos ir kaip E, ir praėjusiais metais. Labai tikimės, kad šis sakinys liks nepakeistas. Manau, kad tai bus tvirčiausias signalas, kurį pasiūsime Europos vadovų tarybai. Kitas dalykas. E, kalbant apie Europos vadovų tarybą, suprantu, kad iki plenarnio posėdžio šis pranešimas galbūt bus smarkiai pakeistas, bet noriu išsakyti aiškę mintį Europos vadovų tarybai. Rizika žengti atgal reiškia tikrą pavojų. Noriu priminti, kad praėję metai buvo labai sudėtingi ir šie metai gali būti vadinami prarastais, bet e, noriu priminti 2012 metų Europos vadovų tarybos gruodžio mėnesio išvadas, cituoju antrą punktą. Mm, taryba iš esmės pritarė komisijos nuomoniai, kad reikia pradėti stojimo dėrybas per kitą pirmininkamo laikotarpį ir tikisi, kad komisija atliks visus parengiamuosius darbus, kad tai įvyktų. Tokias išvadas e, Europos vadovų taryba padarė praėjusiu metu gruodžio mėnesį ir aš norėčiau paraginti dabar tarybą bent jau nežengti žingsnio atgal šiemet. Kitas dalykas, ir čia aš pritariu komisijos nariui Fiulė, mes visi prita, prisimename, ką jis sakė pristatydamas šių metų pažangos ataskaitą. Jis sakė, kad e, tie nuogastavimai, kurios reiškia tarybos nariai ir kiti asmenys dėl šios šalies, e, dėl tų nuogastavimų dar nėra apsispręsta dėl datos. Manau, kad tos nuogastavimus būtų galima geriausiai išsklaidyti pradedant stojimo dėrybas, pradedant patikros procesą, taip pat gilinantis į 23 ir 24 dėrybinius skyrius, kuriuose kalbam apie demokratiją ir žmogaus teisės. Būtent šie skyriai e, yra, e, turi lemiamos reikšmės ir būtent jie ir kelia didžiausią susirūpinimą, bet tai aš kalbu savo pranešime ir čia remiu komisiją. Kitas dalykas - pavadinimo klausimas. Vėlgi norėčiau oficialiai pasakyti, kad pateiksiu horizontalų pakeitimą dėl viso teksto. Taip tekste liks viena nuoroda į pavadinimą buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir e, ta nuoroda pakeis visas kitas nuorodas tekste ir pakeitimuose dėl pavadinimo. Ir šio komiteto nariai žino, kodėl aš mm, noriu tai daryti. Mes nenorime, kad Europos parlamento pranešimas taptų kažkokia batalijų zona dėl pavadinimo. O šiaip kalbant apie patį pavadinimo klausimą, mm, pranešime sakoma, kad yra pasiekta tam tikra pažanga, bet aš E, pritariu komisijai, kad e, tai, kad ši šalis, su šia šalimi nepradedamos dėrybos kelia pavojų visam ES plėtros procesui. Ir turiu pasakyti, kad nesugebėjimas per beveik 20 metų remiantis jungtinių tautų mm, pastangomis susitarti dėl pavadinimo tikrai kelia abejonių dėl viso proceso. Ir dar porą pastabų dėl pavadinimo klausimo e, šiemet. Visų pirma, pirmininkavime Europos ministrų tarybai kitų metų pradžioje perims mūsų bičiuliai iš Graikijos. Esu privačiai kalbėjęsi su Graikijos atstovais, žinau, kad apie tai kalbėjosi su jais ir komisija. Žinoma, nenoriu čia skatinti optimizmo, nes klausimas yra labai. E, sudėtingas, bet aš norėčiau viešai pareikšti viltį, kad pirmininkausianti Graikija, e, turėdama galvoje įsipareigojimus e, visam regionui, prisidės prie to, kad e, sprendžiančių klausimą būtų pasiektas persilaužimas. Kitas dalykas - Albanijos mažumų partija, kuri yra koalicijoje. Ji lankosi įvairiose vietose, siekia prisidėti prie pavadinimo klausimo sprendimo ir savo pranešime aš šiemet sakau štai ką. Jeigu nebus išspręstas pavadinimo klausimas ir jeigu nebus apsispręsta dėl euroatlantinės darbo atvarkės, tai Albanijos mažumai bus akivaizdu, kad šių metų pranešime pasakyta, kad Albanija e, padarė labai didelę pažangą, bet kad tos pažangos nėra e, kitoje šalyje, tai manau, kad tai gali sukelti didelį pavojų bendram stabilumui. Ir aš apie tai kalbu ir tikiuosi, kad čia mano žodžiai bus suprasti. Kitas dalykas, e, noriu komentuoti ne tik pažangos pranešimą. Noriu čia šiemet parlamente pasiūlyti dvi naujoves. Praėjusiais metais savo rezoliucijoje minėjau savoką plėtros nebuvimo kaina. Šiemet norėčiau kalbėti dar griežčiau ir konkrečiai kreiptis į vyriausybę ir komisiją ir paraginti parengti socialinių, politinių ir ekonominių padarinių kiekybinę analizę. Tai yra, kokią kainą sumokėtų tą kainą, jeigu nevyktų plėtros procesas, turiu galvoje kainą, kurią sumokėtų ši šalis ir aplinkinės šalis. Labai tikiuosi, kad komisija šiandien man pateiks teigiamą e, atsakymą. Ir manau, kad ir E, šalies atstovas šią savaitę šiandien tai padarys. Kita naujovė mano šių metų pranešime. Tai yra rekomendacija, kad komisija pripažintų, jog ši šalis turi veikiančią rinkos ekonomiką. Taip, tame, toje šalyje yra daug neturtingų regionų, jie kenčia dėl to, kad ten trūksta investicijų, kaip ir kitose regiono šalise, taip pat labai didelis nedarbas. Tačiau uh, pažanga padaryta, kuriant rinkos ekonomiką, nekelia abejonių ir manau, kad visai pagrista būtų raginti kolegas iš komisijos suteikti šiai šaliai veikiančios rinkos ekonomikos šalies statusą. E, jau nekarta buvo kalbėta šiame komitete apie tai, kas buvo pasiekta praėjusiu metu gruodžio 24 dieną. Ir norėčiau dar kartą apie tai pakalbėti, prisiminti, kas įvyko tą dieną. Po to, kai išklausiau įvairių partijų, įvairių dalyvių ir e, kropšiai apmaščiau viską tai, ką girdėjau, aš oficialiai pareiškiau, kad tai, kas įvyko tą dieną ir aplink ją, kelia klausimų apie demokratinį patikimumą ir aš suprantu, kad toks mano teiginys mm, yra labai griežtas. Aš apie tai kalbu todėl, kad kiti apie tai kalba daug švelniau. Aš tada pasakiau labai griež, griežtai. Kovo pirmą dieną ponas Pusek ir aš paprašėme komisijos e, tarpininkauti siekiant sutarimo tarp partijų. Tuo metu um, iš pradžių tą sutarimą boikotavo opozicija, bet vėliau buvo pasiektas teigiamas rezultatas. Ir savo rezoliucijoje šiemet aš reiškiu mm, pasididžiavimą ir pasitenkinimą tuo, kas buvo pasiekta. Dėkoju komisijai, bet manau, kad didžiausią duoklę reikėtų atiduoti partijoms. Ir yra pradėtas tyrimas, įsteigtas tyrimo komitetas ir nors tai padaryti buvo labai sunku, buvo pasiektas susitarimas po kelių mėnesių. Žinau, kad ponas Vanut yra e, Europos komisijos ekspertas, e, jis yra parinktas padėti partijoms tame procese, manau, kad jis dirba labai puikiai ir labai tikiuosi, kad jis tą darbą tęs ir dabar šalies partijos yra prisėmusios įsipareigojimą pasirašyti e, susitarimą, asociacijos sutarimą ir savo rezoliucijoje šiandien aš raginu kaip galima išsameu įgyvendinti tą susitarimą ir asociacijos memorandumą. Kai kas manęs klausia, ar tai reiškia, kad nebus galima įgyvendinti ne visą sustarimą. Ne, aš turiu pasakyti, kad šis pranešimas turi būti patvirtintas iki gruodžio mėnesį ir manau, kad tikrai fiziškai neįmanoma, kad viskas būtų įgyvendinta iki gruodžio mėnesio vadovų tarybos. Tiesiog reikėtų raginti pasiekti kaip galima daugiau gyventinimo pažangos iki gruodžio mėnesio vadovų tarybos. Pirmininkė, aš kalbėjau gana ilgai, norėčiau išgirsti ir, ir kitų čia esančių kolegų pastabas. Yra ir kitų pranešimo aspektų, kurie susiję su tuo, ką aš esu rašęs ir praeitie. Noriu priminti tris susitikimus kurie įvyko tarp Bulgarijos ministro pirmininko ir Makedonijos mm, ministro pirmininko ir tikiuosi, kad e, kolegos padės man rasti tokias formuluotės, kurios padės tinkamai perteikti nuogastavimus dėl šios šalies ir atspindėti pažangą. Aš e, noriu, kad visos SBO rinkimų stebėjimo misijos ir kitų organizacijų pastabos ir rekomendacijos būtų įgyvendintos. E, dėl decentralizavimo. Decentralizavimas vyksta ne taip, kaip turėtų. Ir čia mes e, keliame nemažai klausimų. E, esu parengęs formulę, kuri galbūt padėtų išspręsti e, gyventojų surašymo problemas. Taip pat komentuoju ir žiniasklaidos laisvę, saviriškos laisvę, e, nekomentuodamas konkrečių įvykių, aš labai aiškiai kalbu apie tai, kad toje šalyje yra būkštavimų dėl selektyvaus teisingumo. Ir teigiu, kad reikia toliau siekti pažangos, kad e, tyriant, nagrinėjant korupcijos atvejus nebūtų selektyvumo, taip pat, kad turi būti pripažįstami ir tarptautinio teisingumo teismo sprendimai. Taip pat ir užsimenu apie LGBTI. E, sakau, kad turi būti pasmerkta visa prievarta prieš šią gyventojų grupę ir taip pat raginu, kad tokio, tokie smurtautojai stotų prieš teisingumą. Man atliekant šį darbą padėjo Konrado Adenauerio fondas, taip pat turiu pasakyti, kad nemažai rekomendacijų e, į šį pranešimą yra perkelta iš mano ankstesnio pranešimo. Ypač pateikiu rekomendacijų dėl naujos ekonominės partnerystės programos išlaidų. E, teigiu, kad techninė pagalba, finansinė pagalba turi būti teikiama ir nevalstybinėms partneriams, kad ši šalis, kad šioje šalyje būtų sukurta objektyvesnė ir labiau pluralistinė e, pilietinė visuomenė. Ir pirmininkė pabaigoje keletą žodžių apie vizų liberalizavimo klausimą. E, kalbėdama su Danija Fajon, į savo praneš... pakalbėjęs su Danija Fajon, e, į savo pranešimą įtraukiau trumpą pastabą apie tai, kad šis komitetas norėtų ir toliau mm, siekti, kad ir toliau galiotų šiai šaliai taikomas vizų liberalizavimo režimas. Dabar esu pasirengęs išklausyti kolegų pastabų ir ačiū už galimybę pristatyti mano pranešimą. Ponas Kukan. Ačiū pirmininkė, dabar kalbu kaip EPP šešėlinis pranešėjas dėl Makedonijos. Visų pirma, norėčiau uh, labai teigiamai įvertinti pono Howitt darbą, nagrinėjant Makedonijos integracijos klausimą. Yra parengtas geras pranešimo projektas, kuriame išriškėja keletas labai tvirtų ir aiškių signalų. Mane tenkina bendras pranešimo pobūdis. Aš taip pat pasisakau už tai, kad taryba nustatytų dėrybų su Makedonija pradžią ir kad tai būtų padaryta nedelsiant. Be to aš. M, mm, Tikrai pritariu tam nusivylimui, kad e, jau pastarosius trejus ar ketverius metus iš eilės yra vis kartojamos tos pačios rekomendacijos kai kurios diskusijos galbūt neturi vykti šiame komitete, bet jų reikia, kad e, viskas pasistumėtų pirmin. Praėjusiu metu komisijos rekomendacijose jau buvo išreikšta mintis, kad reikia pradėti stojimo dėrybas, e, kurios prisidėtų prie to, kad būtų sukurtos sąlygos išspręsti pavadinimo klausimą ir kad būtų pagerinti kaimininiai ryšiai. Tas pats yra siūloma šiemet turint galvoje pasiektą nedidelę pažangą pagal jungtinių tautų sistemų, sistemą, manau, reikėtų išmėginti šį pasiūlymą ir manau, kad parlamentas turėtų e, paraginti visus spręsti šį klausimą nedelsiant. Svarbu turėti galvoje, kad Makedonijos integracija taps ES integracijos proceso patikimumo išbandymų tame regione. Svarbu labai aiškiai įvardyti riziką ir kainą, kurią, kurie atsirastų žengus žingsnį atgal. Mes žinome, kad šiemet buvo kitusi, kilusi politinė krizė, tačiau ją pavyko įveikti įsikišus komisarui Fiulio ir taip pat e, mūsų kolegoms iš parlamento, ponui Havit ir ponui Buzek. Vis dėlto, visa tai rodo, kokia trapi yra ar gali tapti padėt, politinė padėtis toje šalyje. Aš manau, kad mes turėtume pris, konstruktyviai prisidėti prie tos šalies vystimosi. Noriu ir toliau akcentuoti, kaip svarbu įgyvendinti uh, E, parlamentinės tyrimo komisijos rekomendacijas. Taip pat labai svarbu ir toliau plėtoti dialogą tarp valdžioje esančios politinės partijos ir opozicijos. Tai labai svarbu, sprendžiant e, tokius klausimus, e, kurie yra šalies strateginis prioritetas. Taip pat svarbu neužmiršti žiniasklaidos laisvės, be to įstatymų viršenybės ir kovos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumų klausimai taip pat turi būti nuolat sprendžiami. Aš manau, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti galiojančių teisės ir politikos nuostatų įgyvendinimui, ypač tų, dėl kurių sutarta vykstant aukšto lygio stojimo dialogui. Aš noriu dar kartą padėkoti ponui Havit ir nekantriai laukiu mūsų tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Uh, aš e, iš tikrųjų džiaugiuosi už suteiktą žodį, noriu pasveikinti kolegą e, SND frakcijos narį e, Havitą. Kaip tik šią progą e, nebuvo nei mažiausio skirtumo tarp e, dviejų dokumentų, o šią savaitę susitikimas, šią savaitę susitiks ministrai Bruselėje. Aš Jaučiu, kad Makedonijos vyriausybė nusivylusi dėl e, blokavimo, e, dėl to, kad e, dėrybos vis dar neprasideda. Jau dešimtmetį ji turi šalies kandidatės statusą. Graikija vis vetuoja galimybę pradėti dėrybas tik dėl pavadinimo, dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo. Uh, Aš e, esu pritariu kitiems aspektams. Manau, kad pra, pats tekstas yra gerai e, subalansuotas. E, noriu padėkoti visiems už pastangas, o nu, pasaltas kalbėjo apie tai, kad būtų galima Makedoniją įtraukti į diskusijas dėl Albanijos. Buvęs ministras pirmininkas Bariša Tatove um, pateikė savo poziciją šiuo klausimu ir panašu, kad sulauksime ir kitų problemų, todėl kad Makedonijoje dvi pagrindinės partijos blokuoja galimas dėrybas. Uh, ir politika paremta nacionaliniu e, susitarimu. Makedonijos e, Euroatlantinio alijanso narystė siekė taip pat stringa. E, manau, kad visų pirma, tai vyksta dėl dvišalių, dvišalių problemų su ateinais dėl pavadinimo. Manau, kad galėtume siekti didesnio spaudimo Graikijai, e, kad būtų susitarta dėl pavadinimo, esama visokių e, gandų, panašu, kad vis dėlto susitarti nepavyksta, tačiau kad gal kas nors pasiūlys tokį pavadinimą, kuris būtų priimtinas abiems šalims ir dėl jo bus galima surenkti referendumą e, pačioje Makedonijoje. Aš uh, Pritario vyriausybės pastangoms, manau, kad tai buvo sudėtingi metai, kiti metai taip pat e, bus nelengvi, atsižvelgiant į būsimas darybas bei narystės perspektyvą. Ačiū. Kalbėdami apie um, buvusią Jugoslavijos Respublikos Makedoniją, kalbame taip pat ir apie karą. Panaštyr, aš taip pat norėčiau išreikšti savo pasitenkinimą šiuo pranešimu palankiai vertinu pirmą klausimą, kur e, dar kartą raginama kreiptis į tarybą, nedelsant nustatyti stojimo darybų pradžios datą, tačiau taip pat pritariu mintims apie tai, kad reikėtų kalbėti apie kovą su korupcija, stiprinti teisinės valstybės principų dėgymą, užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Manau, kad galėtume įtraukti sakinį susijusi su skaidrumo didinimo e, ir skaidrumo užtikrinimo viešųjų pirkimų procedūrose. 24 punktas. E, čia kalbama apie um, įstatymo, kuris nebuvo priimtas. Tačiau manau, kad gal tai nėra tinkama vieta kalbėti apie abortų įstatymą. Um, reikėtų turėti konkrečią dėrybų pradžios datą. E, turėtume kreiptis į tarybą, prašydami, kad jie baigtų blokuoti sprendimų prieimimą, ypač Graikijai. Panas Kirilov. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip ir kiti kolegos, taip ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Tikrai jis įdėjo daug darbo šiais metais, daug kartų vykdamas į šalį, stiprindamas dialogą, bandydamas padėti. Turiu pasakyti, kad aš dalyvavau keliuose debatuose šiuo klausimu kartu su Makedonijos e, atstovais ir vis patiriu dežavų. E, paprastai, kai priimama rezoliucija, e, po to sulaukiame reakcijos Makedonijoje, Ir vyriausybė mano, ar yra įsitikinusi, kad nedarybų, tačiau dėl pavadinimo darybos neprasideda. Jie teigia, kad jie nekalti e, dėl to. Ir tai yra tiesiog tokia politinė realybė. Aš e, noriu pagirti pranešėją dėl e, šios rezoliucijos, tačiau uh, E, patys e, Makedonijos atstovai mano, kad niekas nepasistumėja čia į priekį ir manau, kad tame slypi didžiausias iššūkis mums. Aš bandžiau keletą kartų įsiaiškinti šią situaciją ir įdomu tai, kad e, graik Lenkijos kolegos taip pat pasisako šio klausimu, tačiau, kai, susita, kai priartėjama prie to paties klausimo, iškyla klausimas, kodėl būtent tas vienas aspektas blokuoja visą procesą. Aš nežinau, kodėl tai yra toks sudėtingas klausimas, kodėl ta vyriausybė laikosi nacionalistinės darbo atvarkės. Reikėjo pažiūrėti, kas vyko Skopje, kaip krito tie e, dideli e, paminklai 2013 e, metais. Tam tikrų dalykų neįmanoma padaryti, nebūnant kaimynais. Kaimynų istorija yra manipuliuojama. Prisiminkime antikinę Graikijos istoriją. Tada pažiūrėkime, kas vyko viduramžiais Bulgarijoje, kaip dabar atrodo modernioji Bulgarijos istorija. Mes bandome situaciją vertinti kritiškai. Klausėme, kodėl jūs persekiojate bulgarus, kurie um, skelbia, skelbėsi esą bulgarai. Aišku, Reikia žiūrėti, kas slepiasi už to. Praėjusiais e, metais e, procesai buvo kiek kitokie, tuomet kita vyriausybė gadino visus reikalus dabar, į valdžią atėjo nauja vyriausybė, tačiau istorija kartojasi. E, yra pagrindiniai kriterijai, e, kuriuos atitikti Makedonijai yra paprasta. E, tačiau e, tris kartus buvo surenkti susitikimai, kur Makedonijos pusė tiesiog simuliavo ir nedalyvavo susitikimuose. Tai yra istoriniai įvykį, tai yra gyvos asmenybės, su kuriomis susidurėme. Mes esame konstruktyvūs, mes sakome, kad reikėtų tiesiog susitikti, tačiau kita pusė absoliučiai nepasirengusi to daryti. Ji atmeta bet kokias darybas. Taigi, kas yra tie konstruktyvieji šiuo atveju? Arba jūs e, pradėsite dėrybas ar ne. Ir manau, kad mes tris kartus bandėme, galime bandyti ketvirtą kartą. Tačiau jaučiame, kad šioje vyriausybėje nėra valios siekti kompromiso. Aišku, jei kalbėsime apie pavadinimo kompromisą, tai čia galbūt turėtų kalbėti graik, dalykai. Tačiau tas nacionalistinis e, požiūris yra labai stabilus. Žmonės, e, kurie per pastarosius 40-50 metų turi labai konkrečią poziciją dėl Bulgarijos e, istorijos ir tie istorijos istorijų kūrėjai, aišku, galėtų kurti e, naują istoriją, tačiau kodėl e, reikėtų tai daryti bulgarų sąskaitą, nežinau. E, Bulgarijoje vyriausybė keičiasi, tačiau e, pozicija ne. Ir manau, kad ateitis gali būti dar sudėtingesnė. Štai kodėl aš manau, kad dialogas turėtų vykti ir toliau, reikia aiškintis ir toliau. Aš manau, kad Graikija ir Bulgarija kaip kaimininės šalis ne neižvelgia didelių problemų santykiuose su Makedonija, tačiau politinėme lygmenyje jau prasideda problemos susijusios su nacionalistiniais argumentais. Ačiū. Pirmininkė, bandysiu kalbėti dar trumpiau, nei jūs tikitės. Štai kodėl. E, mano kolegos Kirilio, Kirilovo pozicija tokia pati kaip mano, beveik visiškai, tačiau pridursiu keletą svarbių detalių. Tark kitko, jei Albanija e, vaujama Europos Sąjungoje jūsų nestebintų, kad graikai, bulgarai, albanai ir serbai, jų pozicijos sutaptų e, dėl Makedonijos klausimo, todėl kad šios problemos susijusios su ortodoksų bažnyčia Skopje. Albanai e, vėlgi kalbėtų apie istoriją, graikai apie pavadinimą, o bulgarai taip pat turėtų savo argumentų, kodėl tai vyksta e, Balkanų pusęsalyje. Todėl, kad mes turime spręsti, kaip Evgenijus kalbėjo, uh, labai jaunos, labai jaunos e, tautos, labai jaunos valstybės klausimą, kuri buvo e, sukurta 1994 metų rūpiučio mėnesį. Kaip galėtume e, tai padaryti? Pirmiausia, remti Makedonijos visuomenės siekius. Jie nusipelnė mūsų palaikymo ir paramos stojimui į ES. Tačiau turime būti labai nuoseklūs, teikdami savo rekomendacijas. Pirmiausia, būkime racionalūs, neprovokuokime kaimynų. Ta mintis atverti darybinius skyrius ir būtent 23 ir 24 Kaip galėtume užtikrinti, kad šalis atitiks darybinio skyrios reikalavimus darybų procese, jei, jei nepasiseka atitikti pačių paprasčiausių reikalavimų, kurie yra integruoti į ankstesnės rezoliucijas. Viename punkte yra kalbama, kad jie turi dėti visas pastangas siekdami dalyvauti e, svarbių istorinių datų minėjime. Spalio mėnesį jie buvo pakviesti, Makedonijos e, žmonės, Bulgarijos žmonės pakviesti dalyvauti seminare e, skirtame Ohridebrit sukilimui minėti sovietų okupacijos laikotarpiu. Boikotas. Toks buvo Skopje institucijų atsakymas, o po keleto dienų Makedonijos mokslų akademija surengė alternatyvų seminarą. Jei jie būtų ėję e, norimo keliu, kaip numatė parlamentas, jie turėjo atsižvelgti į parlamento priimtas rekomendacijas ir rezoliucijas ir atitinkamus šių rezoliucijų straipsnius. Aš manau, kad darybinių skyrių atidarimas turėtų vykti tik tuo met, kai yra atitinkami kiti kriterijai iš ankstesnių skyrių. Dėl 15 punkto. Čia yra kalbama apie taip vadinamąjį e, civilinį registrą. Reikia pagalbos. Ar mes čia kalbame apie galimybę pakeisti e, surašymą, ar mes e, pasitikėsime registraciją kur tada? E, policijos nuovadose ar savivaldybėse? Nebūkime jokingi. Iš ties, jei atvirai, Tai surašymas yra įmanomas. Įmanoma padaryti Makedonijoje gyventojų surašymą dėl finansinių sumetimų. Tačiau tas registravimas tikrai neveiks. Būkime labiau nuoseklus. Ačiū. Neįjungtas mikrofonas, vertėjai negirdi pokalbio salėje. Nežinau, ponia pirmininkė, kodėl jūs taip manote. Aš iš ties manau, kad turėtume baigti su tuo Makedonijos karnevalu. Kiekviena šalis turi savo privalumus, savo pažangos tempą. Makedonija padarė daug pažangos, E, pavyzdžiui, jos mažumų e, teisės aktai suteikia didžiausią e, apsaugą visame regione, bet to ilgiausiai ši šalis turi kandidatės statusą ir tas sprendimas buvo priimtas tarybos ir Europos parlamento. Dabar negalima nepradėti darybų remdamiesi kokiais nors kitais aspektais arba argumentais nei pavadinimą. Ir tai visos šalis žino. Europos parlamentas didžiaja balsų daugumą jau metų metus reikalauja pradėti dėrybas. Ir pasakysiu aiškiai, jei gruodžio mėnesį taryba nepradės dėrybų ir jei dėrybos bus pradėtos su Serbija, tai tuomet Balkanų regione sustiprės įspūdis, kad ES nėra bendryje remdam, rem, kuri remiasi objektyviais kriterijais, tačiau tai yra bendryje, kuri gali siekti savo ambicijų nepriklausomai nuo to, jos pagristos ar ne. Ir tai būtų labai pavojingas signalas šiuo atveju Makedonijai. Aišku, turime atsižvelgti į kriterijus, tačiau Makedonija stojimo kriterijus atitinka daug geriau nei visos kitos šalis, apie kurias šiandien kalbėjome tame regione. Labai aiškiai turiu pabrėžti, kad skandalingai elgiamės su ta šalimi. Aš labai nuogastauju dėl galim, galimo stabilumo. Manau, kad veidmainiška būtų kalbėti, kad mes pripažįstame kai kuriuos žingsnius, tikrai nebejokite, kartais negalime nieko daryti todėl, kad kai kuriais atvejais ES ir NATO tiesiog savivaliauja. Ir baigdamas, kaip kolega Štyr, manau, kad abortų klausimas nepriklauso šiai temai, tai e, nėra ES kompetencija, reikia išlaikyti subsidarumo e, principą. Antra, istorijos klausimo taip pat neįspręsime taip paprastai e, Čekija ir čia gaila, kad pono Ručiako nebėra. Čekija dėrybų proceso metu pastatė paminklus Beneš, net Prahoje buvo pastatytas paminklas, o Beneš proceso metu metu nukentėjo daug e, gyventojų, tuo tarpu dabartinis mūsų dialogas su ta šalimi yra puikus. Tačiau šis dialogas buvo įmanomas tik bendradarbiaujant e, šalims kaimynėms. Ir aš labai už tokį požiūrį. Trečia, Makedonija yra ypatingai pasirengusi bendradarbiauti. Priminsiu prezidento Ivanovo uh, Um, atvejį. Makedonija, Juotkalnyje ir kitos šalis uh, pagal Vičigrado modelį turėjo susitikti ir spręsti šio, šį klausimą. Aš manau, kad vis dėlto tai nėra taip paprasta, kaip kai kurie kolegos įsivaizduoja. Dank. Dies ist eine Labai ačiū. Tai iš ties nesibaigianti istorija, tačiau e, kas dalyvauja toje istorijoje, tai turi daugiau ką pasakyti nei tie, kas stebi visą situaciją iš šalies. Ir kuo daugiau piktinamasi dėl vidinių dalykų, mes kalbėjome apie tai taip pat su Graikijos, Bulgarijos atstovais, e, kalbėjome apie Albaniją. Taigi, kuo daugiau kalbame, tuo situacija tampa sudėtingesnė. Manau, kad tai turime labai aiškiai pasakyti. Kolega Howitt, prieš suteikdamas jums žodį, noriu pasakyti, kad 14 e, pavyzdžiui punktas. Ne, dešimtas primiktinai ragina visapusiškai gyvendyti parlamentinės tyrimų komisijos rekomendacijas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi čia kalbama apie e, mažumų teisės ir kaip e, posaltas kalbėjo, tai puikus susitarimai, tačiau turime galvoti, kaip e, jų įgyvendinimas atrodytų praktikoje, ar įmanoma e, etniniams albanams padėti, galbūt reikėtų konkretesnės formuluotės, o gal kaip tik aptakesnės. Turime pasvarstyti, kaip atrodys tapatybės paieškos. paieškos Makedonijos dauguma labai intensyviai suvokia savo tapatybę, o kaip tą tapatybę suvoks etninės mažumos. Tai yra labai svarbus klausimas, į kurį taip pat reikia sakyti kolega, dabar žodis jums. Aš uh, už trijų minučių turiu išėti, todėl reikia labai greitai suskupti. Labai džiaugiuosi, kad diskutuojame šiuo klausimu. Dėkoju ponui Kukan už puikų bendradarbiavimą su manimi asmeniškai ir su frakcija. Tai bus labai naudinga šiai politikos ryčiai. Aš e, atskirai apie pono Fulės pasiūlymą šiais metais nekalbėjau, nes iš esmės darybų e, procesas dar tik prasideda, gal galėtume tai pažymėti ir protokole. Uh, Ir e, mano komentarai e, atitinka pono Fiulės e, komentarus. Šioks toks nuosmukis, pasitikėjimo sumažėjimas. Ir mes šioje diskusijoje labai aiškiai vertinam, kokia yra parlamento pozicija. Pone Tenokai, na, nereikėtų sakyti, kad jūs ir mane skiria labai nedidelės subtilybės. Aš suprantu, pavadinimo problemą. Kai žmonės e, sako, kad tai yra problema, aš, aš suprantu, kodėl jie taip kalba. Ir aš lygiai taip pat e, suprantu, dėl kokių tam tikrų e, žmonių pozicijų mes negalime eiti į priekį. Bandome darytis, nėra lengva tai padaryti, bet turime suprasti, kad iš abiejų pusių jaučiame spaudimą daryboms, kad jos eitų greičiau į priekį. Buvo kalbėjusių, kurie paminėjo 24 pastraipą dėl e, reprodukcinės sveikatos. Aš norėčiau, kad manęs čia necituotumėt, bet visiškai sutinku su kolegomis, kurie sako, kad tai nėra šio parlamento prerogatyva. Ir e, aš pats formuluodamas minti šią temą stengiuosi būti labai atsargus. E, aš taip naudojau kaip pavyzdį, rodantį, kad kiekvienos valstybės nacionalinis parlamentas turi sutikti kurti tam tikrus precedentus, įpročius, kaip parlamentinė demokratija egzistuoja. Aš nepamokslauju apie tai, kaip e, parlamentinė demokratija toje valstybėje gali būti sustiprinta. Manau, kad e, jeigu norit, mes galim individualiai pasitarti, kaip geriau suformuluoti šį pasiūlymą. Aš nieko prieš. Pone Kirilov, labai ačiū už jūsų malonius komentarus. Aš sutinku su tuo, kad E, žmonių, paprastų žmonių kontaktai yra labai svarbus. Ir kai vyriausybė sako, kad viskas yra gerai, na, visų pirma, bent jau man jie niekada taip nesako. E, sažiningumo dėlį reikia pasakyti. Jie supranta, kokie iššūkiai jų laukia. Mes labai išsamei apie juos kalbame. E, dėl, dėl provokakuojančių pasisakymų dėl e, lyginimo su Čiaučesku, aš e, e, suprantu, kad tokių pasitaiko ir turime reaguoti taip, kaip mano draugai ir kolegos čia sako. Jeigu uh, prisimintume, ką Bulgarijos ambasadorius Kopijoje man sakė, tai turėtume suprasti, kad uh, jis parodo aišku pavyzdį, kaip turėtų būti organizuojami posėdžiai skiriasi nuomonės tarp, pavyzdžiui, Bulgarijos vyriausybės ir e, kitų vyriausybių. Pavyzdžiui, dėl to, kokius e, įvykius reikėtų pažymėti. Ir aš šiek kreipčiausi į draugus Bulgarijoje, į tos vyriausybės, valstybės vyriausybę, ieškokit kažkokio susitarimo, siekit pažangos, kad nesikartotų tos problemos metai iš metų. Aš savo kolegoms bulgarams sakau, pernai milžinišką skaičių bulgarai pakeitimų pateikė. Tai buvo tiesiog neproporcingas skaičius, žinant to pranešimo reikšmingumą. Galbūt galėtumėt e, aiškiau, konstruktyviau pasakyti, ko jūs norite, vietoj to, kad bandytumėt pasmerkti tai, kas nėra padaryta jūsų nuomonė. E, žinoma, aš esu pasirengęs e, su jumis bendradarbiauti. Tai, kad ponas Učiavas prašo per rezoliuciją gyvendyti tam tikrus konkrečius dalykus, aš manau, tai yra normalu. Kartais atrodo, kad tie prašymai yra labai sudėtingi, bet tai turi būti manoma padaryta. Galiausiai, ponė Poseltai, visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte apie seką, apie dirbtinumo įvaizdį. Tai yra labai svarbus dalykai. Aš pritariu tam, ką jūs pasakėte. Ponas Brokas, pirmininkas Brokas. Jūs e, sakėte, kad mano pranešimai yra geras pavyzdys. E, kalbėjome apie integruotą švietimo sistemą, taip pat prisiminėte ankstesnius mano pranešimus skirtus savivaldybėms. Sakėme, kad sudaryti susitarimai turi būti visiškai išnaudojami ir jie turi funkcionuoti. Uh, Mes e, tikimės, kad per pakeitimus bus pateikta naujų minčių dėl e, pagrindų susitarimo svarstymo antrojo etapo. Taip pat e, mes tikimės, kad peržiūros procesas bus baigtas ir rekomendacijos bus įgyventos. Taigi aš pritariu jūsų susirūpinimu šiais klausimais ir manau, kad kai bus parengtas galutinis tekstas, jis visapusiškai atspindės viską, ką reikia. Aš visiškai remiu e, jūsų išsakytas mintis. Ačiū ir jums, ir kitiems kolegoms, kurie šiuo klausimu dirba. Labai ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas gruodžio 10 diena 18 valanda. Posėdis baigiamas. O dabar džiaugiuosi, kad galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Noriu pasveikinti komisijos narę Georgievą, kuri atvyksta į mūsų posėdį, o toliau posėdis virks kartu su vystimosi komiteto atstovais, o Iva Žoly kartu su manimi pirmininkaus posėdžiui. Pane Georgieva, jūs žinote, kad e, aš labai vertinu jūsų politinę atsakomybę, todėl kad reaguodama į e, krizės e, jūs turėjote daug darbo, kai galvoju apie situaciją Filipinuose, apie potvinius, Taip pat ir apie kitus dalykus, tokius kaip situacija Centrinėje Afrikos Respublikoje arba Sirijoje, kur 140 tūkstančių žmonių e, žuvo. E, jei pasvarstysime, kiek žmonių dabar bando pabėgti iš šalies, tai suvoksime humanitarnės pagalbos teikimo mastus. Taip pat e, čia reikėtų kalbėti ne tik apie koordinavimo gebėjimus, tačiau ir apie konkretų finansavimą. Džiaugiuosi, kad jūs supažindinsite mus su situacija. E, pabrėždama, kokių veiksmų galime imtis, e, kas yra svarbiausi klausimai. Manau, kad turime kalbėti ne tik apie, apie humanitarnės pagalbos teikimą, tačiau ir apie politinio stabilumo kūrimą. E, humanitarinės pagalbos teikimas yra strateginės politikos dalis. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į kolegę Joli, kuri Žaly. O tada komisijos narė. A. Gerbiama ponė Georgieva, aš labai džiaugiuosi turėdama galimybę Jūs pasveikti šioje bendroje diskusijose apie e, Siriją ir Centrinės Afrikos Respubliką. Kaip jūs puikiai žinote, Deve komitete e, jau rūpiučio mėnesį mes apie tai kalbėjome. Nuo to laiko padėtis tarp dviejų valstybių dar labiau pablogėjo ir aš labai norėčiau išklausyti jūsų nuomonės apie dabar susidariusią būklę. Šiuo metu man labai rūpi uh, E, tai, kad humanitarnės pagalbos teikėjai susiduria su tiek daug sunkumų, norėdami pasiekti kenčiančiuosius Sirijoje ir suteikti jiems humanitarnę pagalbą, kuri yra visiškai e, būtina. Kai kuriuose valstybės dalėse badas yra naudojamas kaip karo ginklas kada mes galėsime Centrinės Afrikos Respublikos krizę įvardinti kaip pamirštą. Mes žinome, kad sukilėlių grupė CLK praėjusiu metu pavasarį nuvertė vyriausybė ir tada 5 e, milijonai gyventojų ir su visa valstybė paniro į milžinišką skurdą. Ir e, matome, kad dabar vyriausybė nesugebant valdyti šalies įsitikti šaknyjo tikra humanitarnė krizė. Gerbiama komisijos narė, aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate suvaldyti šią krizę ir aš žinau, kad jūs dedate nemažai pastangų, su kuo jūs ir sveikinu. Aš e, galiu pasakyti, kad Europos Sąjunga dalyvauja tarptautinėse ir regioninėse E, priemonėse, kurios turėtų leisti stabilizuoti vyriausybę. Tačiau to nepakanka. E, jungtinės tautos, ES, Prancūzija, e, visos, visi kalba apie galimą genocido grėsmę. Ir dabar per mūsų bent jau kadenciją jokių būdų negalima leisti atsirasti naujam genocidui Afrikoje ir mes turime dirbti e, kovodami su bet komis politinėmis krizėmis. Šeši milijonai melinųjų šalmų e, veikia e, Centrinėje Afrikos Respublikoje. Daugybė karių yra dislokuota. Jeigu tokia informacija leis užbristi ir politinės ir saugumo krizės, tai turime suprasti, kad jos to tikrai nepakanka, kad problema išnyktų iš esmės. Mes e, suprantame, kad Centrinėje Afrikos Respublikai reikia mūsų paramą stiprinti, padėti sukurti solidžias demokratinės institucijas ir leisti pagerinti valstybės e, gyventojų lygį, e, gyventojų pragyvenimo lygį, nes dabar ji yra vertinama kaip 180 pagal skurdą E, mes kalbame apie humanitarinę krizę. Yra daug sunkumų, nuo kurių ES negali nusisukti. Kalbame apie Filipinus, apie Nepalą, iš kurio aš ką tik grįžtu, apie Siriją, apie Centrinę Afriką. Centrinėje Afrikoje, e, kaip minėjau, grėsia genocidas ir mes turime daryti viską, kad taip neatsitiktų susidarė netidėliotina padėtis. Pone Georgieva, aš norėčiau Jums dar kartą uh, Jūs dar kartą pasveikinti mūsų posėdėje. Aš esu tikra, kad ši diskusija bus konstruktyvi. Pone Georgijeva, žodis Jums. Uh, to... Ačiū, labai dėkoju ponui Brokui, poniai Žoly. Už tai, kad pristatė pagrindinės šios dienos temas. Uh, Tai yra krizė Sirijoje ir krizė Centrinėje Afrikos Respublikoje. Dvi šalis, du konfliktai. Viena vertus, jie yra labai skirtingi. E, Sirijoje yra kilusi turbūt didžiausia humanitarinė katastrofa per pastarosius keletą dešimtmečių. Centrinėje Afrikos Respublikoje ir pasaulio žiniasklaida labai daug dėmesio e, skiria šiai šaliai, o Centrinė Afrikos Respublika yra užmirštos krizės ir užmirštos šalies pavyzdys ir simbolis. Taigi, skirtumų yra, tačiau šios dvi šalis e, yra ir panašios krizės masto požiūrių. Sirijoje šiuo metu 10 milijonų žmonių reikia humanitarnės pagalbos. Centrinėje Afrikos Respublikoje iš 4,6 milijono gyventojų 4,6 milijono yra paveikti konfliktų ir čia kyla grėsmė, kad bus destabilizuoti visi regionai. To šalis panašios ir tuo, ko mes galime pasimokyti ir pamatyti, kas nutinka, jeigu tarptautinė bendryje nesijima priemonių pakankamai greitai. Prieš pradėdama išsamei kalbėti apie šias dvi temas, kadangi ponas Brokas paminėjo Filipinus ir Hajano e, uraganą, turiu pasakyti, kad taip ši stichinė nelaimė buvo labai didelio masto, bet būtent šiuo atveju ES sureagavo greitai, dosniai ir koordinuotai. Aš lankiausi Filipinuose, Taklobane, lapkričio 16 dieną, praėjus vienai savaitėjai po uragano. Atvykome nedideliu malūnsparniu, skridome virš e, uragano nuniokotų vietovių ir vaizdas buvo tikrai baisus. Labai aiškiai pamatėme, kas liko po to uragano ir tas vietas, kurias uraganas E, pralenkė, tai buvo lik e, tos vietos, kurios išliko, atrodė lik rojus. Panašius vaizdus matėme ir e, Haityje. Ir turiu pasakyti, kad šios stichinės nelaimės paliktas pėtsakas yra toks didelis, kad labai sunku visiems suteikti pagalbą, bet Man atrodo, kad mes, europiečiai, dar kartą parodėme, kad esame įsipareigoję būti solidarūs su kitomis tautomis pačiais sunkiausiais laikais. E, pagalbos komanda buvo suformuota, pardarinių vertinimo komanda buvo suformuota jau šeštadienį praėjus vieniai dienai po uragano. Ir sprendimai buvo priimti jau sekmadienį. Sprendimai dėl finansavimo. Pirmasis sprendimas buvo priimtas praėjus vos porai dienų po uragano. Ir pirmąją pagalbos komandą, Belgijos pagalbos komandą mes e, nusintėme į tą klobaną vos po kelių dienų. Ta komanda teikė medicinos pagalbą ir vandens valymo pagalbą, vėliau prie jos prisijungė e, vokiečių komanda. Europa Europos suteikta finansinė parama yra 120 milijonų eurų. 15 valstybių narių pat suteikė pagalbos natūra. Tai buvo labai svarbu ir svarbu, kad pagalba buvo teikiama koordinuotai ir ten, kur jos reikėjo. Tai buvo mūsų pirmasis atsakas po to, kai įkūrėme krizių koordinavimo centrą mūsų gebėjimas reaguoti koordinuotai yra labai akivaizdus. Išvengėme pavojaus, kad kai kuriems žmonėms pagalba bus suteikta du kartus, o kitiems kitų pagalba nepasieks. Mm, ir dabar turime galimybę pasakyti, kad mes, europiečiai, atsidūrėme ten, kur mūsų reikėjo. O dabar grįšiu prie pagrindinės mūsų diskusijų temos. Tai yra Sirijos ir Centrinės Afrikos Respublikos. Visų pirma, politinis kontekstas. Jūs žinote, kad dabar yra nustatyta antrojo Ženevos susitikimo data, tai yra sausio 22 diena. Ir humanitarinė bendryje labai tikisi, kad tas susitikimas padės mums pradėti eiti taikos keliu. Bet taip pat suprantame, kad net jeigu antrasis Ženevos susitikimas ir bus sėkmingas, humanitarniai padariniai yra tokie dideli, tokie dramatiški, kad užtruksime turbūt iki 2014 ar net 2015 metų, kol įveiksime humanitarnės krizės padarinius. Itin didelį susirūpinimą mums kelia trys dalykai. Pirma, poveikis, kuri, kurį ši krizė padarė Sirijos viduje. Buvo susilpninti vienos gyventojai. Jiems labai sunku suteikti pagalbą, sunku pasiekti to žmonės ir krizė tik gilėja. Ir mes humanitarnėje bendruomenėje manome, kad jeigu nebus pagerinta prieiga prie konflikto paveiktų gyventojų Sirijos viduje, ne tik bus daugiau nereikalingų mirčių, įskaitant ir vaikų mirtis, bet ir padidės iš Sirijos į kitas šalis vykstančių gyventojų srautai. Antras dalykas, mes esame labai susirūpinę dėl šios krizės poveikio pačiem, patiems pažeidžiamiausiams žmonėms, moterims, vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Kalbant apie moteris ir vaikus, susidurime su labai žiauria realybė. Panašu, kad Sirijoje konflikto poveikis bus toks pats kaip Somalija. Visa, praras, bus prarasta visa karta arba bu, į radikalias grupuotės bus įtraukta visa karta. Vaikai miršta ne tik nuo kulkų, bet ir nuo išgydomų lygų ir iš bado. yra prarasta nepaprastai daug galimybių. Ta šalis, kurioje buvo užtikrinamas švietimas visiems, 97 procentai berniukų ir 96 procentai mergaičių lankė mokyklą. Dabar 2,5 milijono žmonių, 2,5 milijono vaikų nelanko mokyklos. E, du trečdaliai mokyklinio amžiaus vaikų nelanko mokyklos. Trečias dalykas. Mums didelį susirūpinimą kelia tai, kokį platesnį poveikį ši krizė turės kitose šalise, ypač Libane ir Jordanijoje. Kyla pavojus, kad šios šalis bus de destabilizuotos ir tai turės labai baisių padarinių ir tų šalių žmonėms, ir mums Europoje. Mes prognozuojame, kad pabėgėlių skaičiaus padidėjimas, jeigu kartais būtų destabilizuotas Libanas ir aš tikrai melžiuos, kad to neatsiliktų, tada kiltų pavojus, kad nepaprastai išauktų pabėgėlių srautai į Europą šio konflikto padarinius jau jaučia mano šalis e, Bulgarija. Labai padaugėjo į mūsų šalį atvykstančių pabėgėlių skaičius ir praėjusį penktadienį kartu su mm, atstovu atsakingu už pabėgėlių reikalus ponu Kutereš, taip pat su komisijos nare Malstrom svarstėme, kaip galėtume veikti šią krizę. Taigi, kokios yra mūsų ateities prognozijas? Deja, prognozijas nėra džiuginančios. Nematome padėties gerėjimo scenarijus. Mes manome, kad padėtis palaipsniui blogės, tai yra, kad tas padėties blogėjimas bus laipsniškas, arba kitas scenarius padėtis pablogės staigiai, pavyzdžiui, dėl tam tikrų netikėtų įvykių Sirijoje arba dėl padėties pablogėjimo Libane, jeigu Libanas nebegalės toliau priimti tokių didelių pabėgėlių srautų. Tai reiškia, kad 2014 metais humanitarinės pagalbos poreikiai bus milžiniški ir čia kyla klausimas, ką mes galime padaryti. Mūsų veiksmai e, yra grindžiami keturiais ramščiais. Pirma, ir toliau e, rinkti lėšas, kurių reikia, kad padėtume žmonėms Sirijoje ir kaiminėse šalise. Mes iki šiol esame suteikę pagalbos už 2 milijardus eurų. Maždaug pusė tos pagalbos humanitarnės pagalbos buvo suteikta Sirijos viduje, kita pusė kaiminėms šalims. Taip pat į tai įeina ir parama Libano ir Jordanijos mm, institucijoms Libanui ir Jordanijai, tai yra šalims, kurios priima pabėgėlius. Gruodžio 18 dieną Briuselyje rengiame susitikimą, kuriuo sieksime mobilizuoti visus partnerius, kad būtų galima finansuoti pagalbos poreikius kitais metais, o jie bus labai dideli. Taip pat sustiprinome pastangas, kad pagerėtų prieiga prie tų, kam reikia pagalbos. Mes bandome daryti įtaką visoms šalims vyriausybei ir kovojantiems sukilėliams. Mes taip pat raginame ir Junktinių tautų saugumo tarybą priimtis rezoliuciją šiuo klausimu. Mes turime prezidentų pareiškimą, tačiau vis dar nėra privalomos rezoliucijos dėl prieigos prie tų asmenų. Nes iš tikrųjų nieko negalėsime pakeisti, jeigu negalėsime pasiekti žmonių ir jiems padėti. Mes taip pat ieškome būdų, kaip geriau koordinuoti pagalbos teikimą. Čia bendradarbiaujame su jungtinėmis tautomis, su visa humanitarnės pagalbos bendruomenė ir taip pat dirbame ir aukšto lygio kontaktų grupėje. Į tą grupę gali įeiti šalis iš to regiono, iš taip pat saugumo tarybos nuolatiniai nariai ir Europos valstybės narės. Siekiame, kad mūsų pastangos būtų kolektyvinės. Be to, e, mes anksčiau turėjome biurą Damaskė, jį vėliau uždarėme, dabar siekiame jį vėl atidaryti. Ir galiausiai prarastos kartos problemą. Mes tengiamės dirbti Sirijos vaikų labui ir kartu su UNICEF pradėjome iniciatyvą Ne prarastai kartai. Ta iniciatyva siekiama teikti pagalbą Sirijos vaikams. Ir aš turiu pasakyti, kad į radikalias grupuotės įtraukti vaikai tikrai nepadės kurti saugios Sirijos. E, jie gali sukelti papildomą grėsmę Europai. Ir mes, žinoma, e, visada tikimės jūsų pagalbos, nes e, mūsų laukia tikrai sunkus darbas. Ir dabar keletą žodžių apie Centrinę Afrikos Respubliką. Kaip ponia Žolė, Žoli minėjo, Du kartus šiemet lankiausi e, Centrinėje Afrikos Respublikoje, vieną kartą su jungtinių tautų atstovė Valerija Eimos. E, praėjusį mėnesį ten lankiausi su Prancūzijos užsienio reikalų ministru Laurent Fabius. Ši šalis per daug seniai yra užmiršta pasaulyje. Toje šalyje kilusi krizė virto didžiulę tragediją po e, valstybės perversmo, po to, kai Seleka perėmė valdžią. Toje šalyje prasidėjo tikras plėšimų e, tsunamis. Ir žmonėms tenka slėptis e, Žmonėms tenka slėptis e, krūmynuose nuo tam tikrų atsitiktinių smurtinių išpolių, nuo e, žudimų, nuo kankinimų. E, Bangiai sostinėje situacija taip pat labai prasta, bet ten bent jau vyroja tam tikras tvarkos jausmas. Už šio miesto ribų nėra jokios vyriausybės, nėra jokios valdžios, e, daugybę mėnesių nemokami atlyginimai, merai bėga į bankį. E, gyventojams teikiamas, teikiamos paslaugos apsiriboja tik e, humanitarinių organizacijų teikiamomis pastabomis. Ir aš norėčiau tikrai pagirti humanitarinę bendruomenę už tai, kad ji nepaliko likimo valiai pažeidžiamiausių žmonių nepaisant to, kad pastaruoju metu e, žuvo ne vienas humanitarinis pagalbos darbuotojas. Kalbant apie šią problemą, reikėtų išskirti du labai pavojingus dalykus. Šioje šalyje pirmą kartą e, prasidėjo religinių bendruomenių, religinių grupuočių tarpusavio karai ir žudimai ir buvo pasakyta, kad kyla genocido grėsmė. Ir aš tikrai sutinku. Šalyje, kur anksčiau nebuvo religinių kovų, dabar gyventojai pasidalino į krikščionis ir musulmonus daugiausia seleka vadų yra musulmonai, daug jų yra užsieniečiai ir kai tik prasideda religiniai karai, mes žinome, kad juos yra labai sunku sustabdyti. Tai rodo kitų šalių pavyzdžiai. Ir toks scenarijus, koks buvo Ruandoje, tikrai e, nebėra vien kažkokia hipotetinė galimybė Centrinėje Afrikos Respublikoje. Ką mes darome? Mes ES pasistengėme skirti finansavimą humanitarniai pagalbai ir dabar humanitarniai darbuotojai man sako, kad pinigai nebėra problema. Problema yra rasti kvalifikuotų humanitarnės pagalbos darbuotojų. Mes visi sutarėme, kad pagrindinis Centrinės Afrikos Respublikos prioritetas yra saugumas, o saugumą galima atkurti tik labai smarkiai padidinus taikos palaikymo pajėgų skaičių šitoje šalyje. Taikos palaikymo pajėgos gali apsaugoti gyventojus nuo baisių dalykų. Ir, ir e, jie gali pasiekti žmonės. Antras dalykas. Labai svarbu paskatinti politinį procesą, kuris baigtųsi rinkimais ir kuris padėtų e, grįžti šaliai prie normalaus gyven, gyvenimo. Tai reiškia, kad mes turime dirbti kasdien. Labai svarbu, kad um, humanitarinė bendruomenė parengtų planą ir jo laikytųsi, kad 2015 metais būtų surinkti, surinkti rinkimai. Ir mes taip pat turime sąžiningai pripažinti, kad mes per daug ilgai buvome užmiršę Centrinę Afrikos Respubliką. Pagalba šiai šaliai beveik nebuvo teikiama. Mes dabar turime prisijimti ilgalaikius įsipareigojimus ir siekti, kad ši šalis vystytųsi, nes būtent, kaip sakė ponia Žoli, vystimasis yra geriausias priešnodis prieš įvairias krizės. Baigdama noriu pasakyti, kad Centrinė Afrikos Respublika dar nėra visiškai prarasta. Mes dar galime pakeisti šios šalies likimą, jeigu tik veiksime ryštingai ir dirbsime. Mes labai puikiai bendradarbiavome su Europos išorės veiksmų tarnyba ir galiu pasakyti, kad e, mes visi esame pasiryžę keisti šios šalies likimą. Ir kadangi jau paminėjau e, bendradarbiavimą su Europos išorės veiksmų tarnyba, pasakysiu, kad mūsų veiksmai krizių atveju yra labai aiškiai apibriešti ir mes esame labai aiškiai apsisprendę dėl to, koks vaidmuo tenka humanitarniai pagalbai šiame procese. Ir mes esame parengę labai trum, trumpą koncepciją. Mes prisidedame prie vertinimo darbo krizės atveju. Humanitarnė pagalba juk neteina iš kitos planetos, tačiau turiu pasakyti, kad mes sprendimų dėl humanitarnės pagalbos nepriimame, remdamėsi politiniais sumetimais. Mes vadovavomės nešališkumo, objektivumo principų ir tai mums leidžia atsirasti ten, kur niekas kitas negali patekti, pavyzdžiui, į Malio šiaurę ar į Centrinės Afrikos Respublikos kaimo vietovės arba į Siriją. Aš e, žinau, kad kitais metais nebedirbsiu komisijoje, bet esu įsitikinusi, kad šis Europos pasirinktas požiūris, tai yra, kad e, viena vertus dalyvaujame, bet nepriimame sprendimų remdamėsi politiniais sprendimais, yra tikrai tinkamas požiūris. Pirmininkas kalba be mikrofono. Kita kartą apsvarstysime šią galimybę ir kreipsimės į jūsų vyriausybę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip ir jūs esu pasirengusi diskutuoti su Bulgarijos vyriausybė, kad būtų išlaikyta ponė Georgieva. Dėkoju ponė Georgievai už visas dedamas pastangas ir norėčiau dabar sutelkti dėmesį į valstybę, kurią aš geriausiai pažįstu iš šių dviejų. E, tai yra Sirija. Porą trejata klausimų aš jums pateiksiu tą temą. Pirmiausia, e, Tai yra susijęs su tuo, apie ką jūs jau šiek tiek kalbėjote. Statistika. Mirusiųjų statistika, lygų statistika, ypač tarp pabėgėlių ir žmonių išvarytų iš namų. Kai aš lankiausi Sirijoje maždaug prieš tris savaitės ir Libijoje taip pat lankiausi, e, aš e, pabėgėlių komisariate paklausiau, ar turi statistikos apie poliolitą, apie žmonių mirštamumą, net ir Libane man buvo pasakyta, mes turime per daug darbo, mes nebeturime laiko rinkti statistiką. Ir man tai pasirodė baisu, nes e, žinome, kad artėja žiema, visi puikiai tą matome ir per žiemą mirs žmonių tiek pat daug, kiek nuo bombų ar nuo karo. Ir tokia humanitarinė katastrofa susidarė, kad net e, statistika apie tai, kas vyksta, e, nebėra surenkama. Ir e, m, kitur, kai aš paklausiau tos pačios informacijos, gavau absoliučiai tokį atsakymą. Nepaisant visų humanitarinių katastrofų, šiandien mes turime galimybę surinkti skaičius, e, pavardės, kad mes bent jau žinotume, kas vyksta, nes e, jeigu to nedarysime, tai mums e, smoks didelį, smoks labai smarkiai. E, Norėčiau pasakyti dar du dalykus. Humanitarinė pagalba, humanitarinė veikla tai nėra politika, tai yra tai, kas egzistuoja paraleliai. Ir šiandien galėtume išskirti tris dalykus. Pirmiausia, cheminis nusiginklavimas, jis vyksta. Turime šiokių tokių lūkesčių, kad politinių lygmenių prieimus Ženevos antrąjį susitarimą, e, kad bus pajudėta į priekį. Ir trečias dalykas yra humanitarinė veikla. Dėl pastarojo, dėl humanitarinės veiklos. Ar jūs, jūsų komanda turi galimybę šiandien uh, gauti vizą patekti į Siriją. Kokiu būdu, kokiu pagrindu jūs galite ten dirbti? Ir aš žinau, kad yra nepaprastai sunku patekti į tą valstybę. Tada iš kur ateina pinigai? Ar tai e, e tenka gyventojams, ar tai tenka vyriausybė, ar tai tenka sukilėliams? Aš žinau, kad Sirijoje dabar yra dvi sukilėlių grupės, jos labai aktyviai veikia ir kai tose vietose, kur jos labai aktyvios, reikia su jomis palaikyti dialogą. Toks buvo mano klausimas. Ir paskutinis klausimas dėl žiemos vėlgi susijęs. E, finansavime, fonduose, kuriuos jūs numatote, kiek jūs galėsite patenkinti poreikius? Pateikite mums maždaug preliminarius skaičius Aš žinau, kad apie tai jau esame kalbėję. Kurioms šeimoms mes padėsime, kurioms šeimoms mes nebegalėsime padėti, nes nebeliks pinigų. Ir aš tada matau, kad pačio tose kenčiančiose zonose pradeda šeimos tarpusavį peštis, nes e, jos kovoja už galimybę patekti į pabėgėlių komisariatą ar humanitarnės pagalbos teikimo instanciją. Bet kokiu atveju, tiek pasakus, aš turiu dar kartą pakartoti padėką už viską, ką jūs darote. Gracias, presidente. Ja, gracias, presidente. Yo también quiero dar las gracias a la comisaria Georgieva por su. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariai Georgievai už jos pastangas ir už pranešimą šį vakarą. Dvi pastabos. Europos Sąjunga ir valstybės narės yra pagrindinės donorės teikiančios pagalbą Sirijai. Įdomu sužinoti, kaip turtingųjų Arabijos šalių Kataro, pavyzdžiui, koks jų indėlis, ką jos daro siekdamos padėti Sirijai. Kitas klausimas nesusijęs su humanitarinės pagalbos teikimu. Ar manote, kad e, naujasis, naujoji atmosfera tarp, EE, e, tarp Rusijos ir JAV ir jų ketinimas dalyvauti nusiginklavimo susitarime? Ar manote, kad galima būtų tikėtis, kad Ženevos konferencijoje būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų? Kokią atmosferą ir galbūt Ženevoje būtų galima e, siekti didesnės pagalbos Sirijai, jei didžiosios valstybės susitartų e, būtent Ženevoje. Ačiū, ponia Šakė. Ačiū, e, ponia komisijos narė, noriu padėkoti už jūsų išsamų pranešimą. Trys klausimai. Kaip manote, kokios pagrindinės kliūtys parengti Europ... Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją dėl humanitarnės pagalbos teikimo? Kokie e, nuogastavimai dėl saugumo humanitarnės pagalbos teikėjams e, kokių smurtinių išpolių esama ir e, ko tikitės iš Ženevos e, konferencijos? Pane Sargantinė. Pone Georgieva. Dalyvauti, bet e, leisti daryti išlygas. Tai yra principas, kuris yra labai sudėtingas todėl kad mes ieškome sprendimų, e, norime pagerinti humanitarnės pagalbos teikimą. E, manau, kad reikėtų teikti humanitarinę pagalbą, kuri nėra politizuota. Negalima padaryti to, ko negalima padaryti. Aš lankiau lankiausi Sirijos pabėgėlių stovykloje Bulgarijoje. Vertėja atsiprašo, skaičiau, kad komisijos narė, e, kad jūs lankėtės. E, kaip vertinate Sirijos pabėgėlių atvykimo galimybės į ES valstybės nares ir į kaimininės Sirijos valstybės. E, kokia Sirijos pabėgėlių Palestinoje e, situacija. Žinome, kad aplinkybės ten taip pat sudėtingos. Mes stebime, kad e, iš Palestinos Sirijos pabėgėliai bėga į ES e, valstybės narės. Dėl Centrinės Afrikos Respublikos jūs teigiate, kad jūs dėsite visas pastangas, kad situacija pagerėtų ir kad būtų grįžtama į normalią situaciją. Um, ta šalis su problemomis susiduria jau daugelį metų, kai Saleka įžengė į sostinę, e, tačiau nebuvo pasirengę dirbti, e, tiesa niekada ir neparodė, kad gali dirbti. Tai yra valstybė, kurią e, apsupusios valstybės, kurio, kurioms nesiseka, kuriuose situacija nestabili. Ir baigdama noriu paklausti, kaip Jūs manote, ar įmanoma, jog e, šioje valstybėje vyks įprasti normalūs rinkimai 2015 metais? Gal galėtumėte informuoti? Panas Atkin. O pirmininkė, tai e, e, ypatingas momentas e, galėti pasisakyti prieš Čarlzą Tenok. Taigi, pirmininkė, noriu padėkoti. Mano klausimas paprastas, kai tik kalbame apie šį klausimą, vis noriu pabrėžti, kad ES yra donorė, o ne žaidėja. Manau, kad teikti humanitarnę pagalbą yra labai svarbu, tačiau kiek ilgai tęsime tik teikdami humanitarnę pagalbą, E, nepabrėždami e, bet kokioms pusėms, nesvarbu kas jos, kad jei nebus liautasi, ne, nebus nutraukti tam tikri veiksmai, tai mes nutrauksime humanitarinės pagalbos teikimą. Aišku, būtina finansuoti humanitarinę pagalbą, jei yra reikalas, tačiau e, kvis pro, pro, pro jei jūs nesiliausite, nebus jokio tolesnio finansavimo. Pone Žali. Noriu padėkoti poniai Georgijevai už jos pateiktą apžvalgą. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, kaip jūsų manimo valstybės narės nesilaikančios savo pačių įsipareigojimų susijusių su pabėgėliais ir uždarančios savo sienas. Ką manote apie Prancūziją, kuri 500 tiksirų pabėgėlių prieėmė, tuo tarpu 2,5 milijonai pabėgėlių e, laukia. Vokietija prieėmė 6 tūkstančius, Švedija 17 tūkstančių. Ar mes nepažeidžiame savo pačių direktyvų dėl sienų atidarymo? Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė komisijos narė. E, man įdomi Palestinos pabėgėlių padėtis. E, šie pabėgėliai jau visais laikais buvo pabėgėliai Sirijoje. O dabar, kaip suprantu, jų situacija yra itin sunki. Jie nebegali į Palestiną, į Izraelį, ne, Egiptas jų nepriima, Europa taip pat jų nepriima. Todėl, kad šie žmonės neturi pabėgėlio statuso, jie nėra tokie pabėgėliai, kokiais pabėgėliais yra Sirijos gyventojai. Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją, reikėtų spręsti ir šį klausimą. Jų padėtis iš ties yra sunki. Pone Liubčeva kalbėsiu savo kalbą. Noriu pasveikinti ponę Georgijevą pateikus puikią apžvalgą ir labai aiškiai pabrėžus, su kokomis problemomis susiduria Sirija ir Centrinė Afrikos Respublika. Tai sudėtingi klausimai. Viena vertus reikalinga humanitarnė pagalba Sirijai, Sirijos žmonėms. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą e, to paties klausimo aspektą - Sirijos pabėgėliai. Iš ties turėtume savęs paklausti, kodėl Europos Sąjunga koordinuoja šių pabėgėlių maršrutus, siekiant jiems patekti į kitas šalis. Kaip mes ketiname padėti šiems pabėgėliams? Kokias pastangas esame pasirengę dėti, užtikrindami jų e, e, galimybę mokytis? kaip padėsime šalims, į kurias suplaukia šių migrantų srautai. Tai yra problema, e, kur, su kuria susiduria ir Europos žmonės. Pane Ilčiap. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Sausio 22 dieną ponia Georgijeva ir Libė delegacija, kurioje buvo daug frakcijų atstovų, vyks į Bulgariją. Mes lankysimės pasienio su Turkija zonoje, vyksime į Turkiją, apsilankysime pabėgėlių e, stovyklas ir e, atvykimo centrus. E, ką galėtumėte rekomenduoti mūsų mums? Ar manote, kad būtų įmanoma pasinaudoti švelniosiomis priemonėmis kaip pakaitinę galimybę, todėl kad kartais e, valdžios demonstravimas, ir čia aš nebūtinai kalbu apie JAV, kalbu, e, turiu omenyje ir Kiniją bei Rusiją, turėtume suvokti tragedijos mastą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Sirijos padėtis yra tikrai e, liūdinanti ir apgailėtina. Jungtinės karalystės spaudoje buvo kalbama apie tai, kad snaiperiai sąmoningai pasirenka vaikus savo taikiniais. Ir taip pat yra sakoma, kad prievartavimas yra naudojamas kaip karo ginklas. E, E, tokiu mastu, kokio dar e, nėra buvę. Ir tai yra daroma Af Sirijoje ir Afrikos centrinėje respublikoje. Tai tikrai kelia didelį nerimą. Rusijos ir Kinijos vaidmuo saugumo taryboje taip pat yra apgailėtinas ir aš manau, kad tarptautinė bendruomenė e, neturėtų būti jų trukdoma pasiekti aiškių sprendimų. Mano klausimas būtų toks, e, vadinamųjų draugiškų valstybių vaidmuo, skaitant valstybę kandidatę Turkiją, Katarą ir Saudo Arabiją, kurie ketina ginklus e, ypač e, teroristinėms grupuotėms. E, taip pat jūs kalbėjote apie Libano ir Jordanijos destabilizaciją, bet nekalbėjote apie Irano vaidmenį E, mes žinome, kad jis taip pat turėjo padarinių už sienos. O mano klausimas būtų apie krikščionių pabėgėlius, kurie iš Irako prieš dešimtmetį ir panašiai atvažiavo, pavyzdžiui, į Siriją. Jie atvažiavo į Siriją tikėdamėsi, kad ras tam tikrą prieglopsį, e, o dabar jiems vėl iškilo pavojus, kad bus jie visi išžudyti ekstremistinių džihadistų grupių. Kokį spaudimą valstybės narės daro valstybėms, kurias aš išvardinau? E, kad jos atsisakytų ginkluoti tas ekstremistų grupės. Presidente, eh, bueno, gracias comisaria por su, por su presentación. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už prezentaciją. Gerbiam komisijos narė. Už pasisakymą. Aš turiu šiek tiek e, minčių, uh, dėl nepilnamečių. Kalbama apie 11 400 nepilnamečių, jaunesnių negu 18 metų, kurie mirė dėl karo padarinių, dėl karo. Maždaug 400 buvo išžudyti. Turime konkrečius faktus. Aš norėčiau sužinoti, kokiu priemoniu bus įmamasi nepilnamečių labai. Kalbate apie bendradarbiavimą su UNICEF. Gal galėtumėt daugiau papasakoti, kokiu rezultatu tas darbas duoda. Taip pat norėčiau paklausti apie Sirijos vyriausybės vykdomą e, vieno iš tiekimo šaltinių tarp Damasko ir Homs kontrolę. Ar galėtumėt patvirtinti, kad taip yra ir ką daro Europos Sąjunga, kad užkirstų kelią ginklų tiekimui e, per vyriausybę? Dėl Centrinės Afrikos Respublikos, CAR, mes sveikiname jūsų įsikišimą į tą krizę. Kaip jau buvo pasakyta, apie ją nedaug yra rašoma mūsų valstybių spaudoje. Ar galėtumėt papasakoti, koks veiksmų planas yra sudarytas, kad būtų atkurta e, valstybės administracija? Mes e, turime didinti visuomenės informatumą apie šią padėtį su jungtinėmis tautomis, su pasaulio banku. Ta darome, bet atrodo, kad e, tokių pastangų nepakanka. E, Nepasant visų sunkumų, jūs turite nepamiršti, kad mumis galite pasikliauti ir mes tikimės, kad greitai bus pasiekti geri rezultatai. Um... Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Ačiū, e, kad man suteikėt žodį dėl Jordanijos ir jos santykių su kitomis atskirtomis alabų valstybėmis. Norėčiau pratesti tai, ką sakė ponė Šak ir kiti. Aš esu tikra, kad jūs, tikras, kad jūs dirbate tuo klausimu, bet kiek reikšmės turi mūsų įnešami pinigai, lyginant su kitų donorų pagalba. Prieš keltą savaičių aš girdėjau, kad Junktinių tautų ypatingojo įgaliotinio posėdėje buvo kalbama apie tai, kaip vyko tas posėdis, ar buvo pasirengusių kitų grupuočių ar valstybių paremti tas valstybės dėl humanitarnės pagalbos pasiekiamumo. Mes visi žinome, kad yra daug paršta rezoliucijų, bet realybė yra kitokia. Humanitarnės pagalbos teikiai ne visuomet yra gerai apsaugoti praktiškai. Taigi Kas jūsų nuomonė praktiškai būtų reikalinga e, didinant e, humanitarnės pagalbos tiekimo efektyvumą? Ir galiausiai vienas kolega neseniai susitiko su palestiniečių pabėgėliu e, čia, Bruselėje, ir jis sakė, kad Al-Qaida kelia didžiausią susirūpinimą, be jos mes galėtume gyventi žymiai saugiau. Vėlgi, aš nenoriu jūsų įtraukti į politinius debatus – Bet e, kaip mano kolega ponas Kaisė sakė, labai svarbu suprasti, iš kur Sirijos, Sirijos grėsmė kyla, kad jūs galėtumėte tai pakomentuoti. Ačiū. Uh, thank you very much komisijos narė. Ačiū. Ačiū Jums už klausimus, už pastabas, taip pat už tai, kad parodėte ir norą dirbti. To reikia, turint galvoje Sirijoje kilusią baisę krizę ir Centrinės Afrikos Respublikos problemas. Ta šalis yra Afrikos centre nestabiliame regione. Pameginsiu atsakyti jūsų klausimus, juos sugrupuodama po kelis ir mano kolega pasirūpins, kad nieko nepraleisčiau nenoriu atsakyti kiekvienam atskirai, nes e, kai kurie klausimai yra susiję tarpusavyje ir laiko atsakyti į visus atskirai neturiu. Pirmiausia, klausimas, ką žinome apie tai, kaip klostosi įvykiai Sirijoje. Ar veikia mikrofonas?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 kaip galime padėti labiausiai paveiktoms gyventojų grupėms. Deja, tai, kad mums sunku pasiekti žmonės Sirijoje, reiškia, kad ir mūsų turima informacija nėra visiškai išsami ir tiksli. Mes tikrai žinome, kad yra užfiksuota 18 poliomelito atvejų Bet nežinome, galbūt tokių atvejų yra ir daugiau, tik apie juos nepranešta, nes tie atvejai yra tose vietovėse, kur dėl kovos veiksmų tų žmonių negalima pasiekti. Mes stengiamės taikyti koordinavimo mechanizmus, koordinuojame svarbiausių organizacijų, kurios teikia pagalbą Sirijai ir kaiminėms šalims koordinavimo mechanizmus. Taigi mes stengiamės išsiaiškinti, koks pavojus kyla gyventojams ir kiek pagalbos pasiekia kurias grupės ir kokiais kanalais. Junktinė karalystė ir mes, Europos komisija, atliekame vadovaujantį vaidmenį, siekiame suvienyti, pritraukti svarbiausius partnerius, kad informacija apie problemas ir apie priemonės, kurių įmamasi toms problemams spręsti, būtų renkama geriau. Ir kaip jau sakiau, gruodžio 18 dieną Briuselėje vyks susitikimas, po to vyks klausimai Europos parlamente, kuriame dalyvaus svarbiausi humanitarinės pagalbos bendruomenės atstovai ir mes kaip tik per tuos susitikimus ir aptarsime šį klausimą. Ir žinoma, didžiausia susirūpinimą kelia tie pavojai, kurie kyla pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, tie dalykai, kurie gali išplisti regione, turiu galvoje poliomelitą ir kitas epidemijas. Pateiksiu keletą parametrų, kurie iliustruoja tai, kad toje šalyje nebeliko sveikatos priežiūros sistemos. Nors anksčiau ta e, šalis e, buvo gana pažangi. 15 tūkstančių gydytojų išvyko iš šalies. 90 procentų greitosios pagalbos automobilių yra ne, nebeįmanoma naudoti, nes jie buvo suvarpyti kulkų ar kitaip apgadinti. Ir didžioji dauguma sveikatos priežiūros įstaigų e, yra sugriautos, jų neįmanoma naudoti. Taigi e, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas yra labai ribotas ir tai kelia įvairių epidemijų grėsmę. Žinoma, akivaizdžiausias Pavyzdys yra poliomelitas, tačiau gali išplisti ir tymai arba kitos lengvai um, išvengiamos lygos, pavyzdžiui, viduriavimas, nes neįmanoma gauti švaraus geramojo vandens. Jūs taip pat klausėte, kokiu priemoniu mes įmamės vaikų atžvilgių. Kartu su UNICEF mes įvardijome keturias veiksmų grupės skirtas vaikų vaikams. Tai yra labai išsamus veiksmai skirti vaikams Sirijoje ir kaiminėse šalise. Visų pirma, tikslinė pagalba vaikams, e, ypač vakcinavimas, taip pat mytybos po, poreikių tenkinimas tarp pažeidžiamiausių vaikų. Kitas dalykas stengiamės užtikrinti, kad Sirijoje ir kaiminėse šalise vaikai būtų apsaugoti nuo smurto, kad vaikai būtų apsaugoti nuo priverstinių santokų ir nuo prostitucijos. Taip pat stengiamės, kad vaikai nebūtų verčiami dirbti už labai nedidelį užmokestį. Trečias dalykas - švietimas. Galimybė mokytis yra esminis dalykas vaikams Sirijoje ir kaiminėse šalise. Ir ketvirta veiksmų grupė. Skirta Sirijos jaunimui, tai yra tiem žmonėms, kurie turės atkurti Siriją, kai baigsis konfliktas. Ir ypač kreipiame dėmesį į tuos, kuriems kyla radikalizavimo grėsmė. Ir Šiuose sritise mes esame įvertinę, kiek kainuos priemonės, jų kaina bus maždaug milijardas dolerių per artimiausius 18 mėnesių. E, Kuveite renksime, renksime susitikimą Sirijos klausimų, ypač kalbėsime apie vaikus ir svarstysime, kuri organizacija gali imtis kurių veiksmų. Dabar perėsiu prie antro klausimų bloko Jis yra susijęs su lėšų pritraukimu ir dalymusi atsakomybę. Europa daro du dalykus. Visų pirma, rodyti pavyzdį ir savo pavyzdžių daryti spaudimą kitiems, kad ir kiti partneriai atliktų savo funkcijas. Aš E, labai stengiuos ir matomais, ir nematomais būdais e, kalbėti su Persijos įlankos šalimis, su Rusija, su Kinija ir nenuilstamai raginu jas labiau dalyvauti padedant Sirijai ir kaimininėms šalims. Kartais man pasiseka, kartais ne. Pateiksiu sėkmės pavyzdį pasiekėme, kad kuveitas prisidėtų daug labiau ir kad tai darytų skaidriai per jungtinių tautų sistemą. Kartais e, suprantame, kad mūsų raginimai lieka neišgirsti, bet galiu pasakyti, kad mes ir toliau nei, nenuilstamai sieksime daug vis labiau sutelkti jėgas regione. Mes atliekame vadovaujantį vaidmenį ne tik skirdami lėšų, bet ir numatydami, kas vyks toliau. Mes pirmieji pasakėme, kad nepakanka vien padėti pabėgėliams um, konflikto paveiktose šalyse. Ir labai ačiū, kad paminėjote Iraką, nes Irakas tikrai smarkiai paveiktas to konflikto. Į jį dabar yra atvykę 200 tūkstančių pabėgėlių iš e, Sirijos ir taip pat į Iraką laisvai plūsta ginklai iš Sirijos. Mes suprantame, kad reikia padėti konflikto paveiktoms šalims susidoroti su padariniais. Mes teikiame ir biudžetinę paramą ir taip pat darome spaudimą Pasaulio bankui, Tarptautiniam valiutos fondui, kad ir šios institucijos prisijimtų atsakomybę ir dirbtų tame pasaulio regione. Ir jau matėme, kokios naudos davė šis spaudimas ir kadangi jau kalbame apie poveikį kaimininėms šalims, sureaguosiu į dviejų parlamentarų iš Bulgarijos pasisakymą ir atsakysiu kitiems, kurie kalbėjo apie šios krizės poveikį Europai. Apie tai, apie kokius e, pabėgėlius rautus galime kalbėti, kokius pavojus ir koks turi būti mūsų atsakas. Kol kas pabėgėlių iš Sirijos srautai į Europą yra palyginti nedideli, turint galvoje bendrą iš šalies pabėgusių asmenų skaičių. Europoje šiuo metu yra maždaug 55 tūkstančiai sirų. Kaimininėse šalise pabėgėlių iš Sirijos yra 2,3 milijono. Tačiau ir čia norėčiau labai atvirai pasakyti, kad kai investuojame į pagalbą Sirijos žmonėms ir pagalbą kaiminėms šalims, tai reiškia investicija į tai, kad būtų sumažinti pabėgėlių srautai į Europą. Tai yra akivaizdus faktas. Bet yra į Europą atvykstančių pabėgėlių ir tikrai realybė yra ta, kad įvairios valstybės narės skirtingai žiūri į prieglopšio prašytojus. Kai kurios šalis yra arti, atviresnės, jūs minėjote Švediją, bet turiu pasakyti, kad ir Vokietija priėmė 14 tūkstančių e, sirų, kai kurie iš jų atvyko pas savo šeimas, kiti tiesiog atvyko į Vokietiją. Ir tie dideli skirtumai kaip valstybės narės sprendžia pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų klausimą, tie skirtumai turi būti nagrinėjami ir sprendžiami. Žinoma, tai nėra mano užduotis. Tuo turi užsiimti komisijos narė Malstrom ir taip pat e, Teisingumo ir vidaus reikalų ministrai. Bet kadangi aš, man ši problema puikiai žinoma, galiu pasakyti, kad tikrai nebus taip, kad dėl šios krizės nepadidės pabėgėlių iš Sirijos rautai į Europą. Spaudimas kaimininiams šalims yra toks didelis, kad, kaip sakė ponė De Kaiser, sąlygos pabėgėliams kaiminėse šalyse blogėja, kai kurie pabėgėliai gyvena siaubingomis sąlygomis. Taigi ką daryti, jeigu būtumėte motina, kurios vaikas gali mirti, ką jūs darytumėte? Jūs bėgtumėte, jūs ieškotumėte saugumo. Būtų labai gerai, jeigu Europos parlamentas ir toliau dirbtų su šiuo klausimu ir siektų labiau suderinto požiūrio į pabėgėlius Europoje. Ir Pateiksiu dar vieną pavyzdį. Praėjusiais metais e, Europoje prieglopstis buvo suteiktas šimtui tūkstančių pabėgėlių. Tai yra didelis skaičius. Maždaug 60 procentų tų pabėgėlių nuvyko į penkias šalis. Tai yra Vokietija, Švedija, kurias minėjome, Prancūzija, Junktinė karalystė ir Belgija. Ir e, labai nedidelis skaičius pabėgėlių vyko į tas šalis, kurios neturi tradicijų priimti pabėgėlių, kurios vangiai sprendžia šį klausimą. Kaip sakė ponia Liupčeva, akivaizdu, kad Europoje reikia labiau suderintų veiksmų, kovojant su šia krize, kuri dar kurį laiką bus mums aktuali. Taigi, kaip yra su pabėgėlių prieimimu, Europa turi priemonių. Gali teikti techninę pagalbą, teikti finansinę pagalbą ir geriau apsaugoti savo sienas. Ir Bulgarijoje dabar tų priemonių yra imamasi. Bet turbūt geriausias būdas padėti šalims, kurios priima pabėgėlius, būtų bendra politika, bendras požiūris Europoje, kuris suteiktų galimybę tolygiau paskirstyti pabėgėlius, kuris uh, sustiprina Europos solidarumo šio klausimu. Tai yra labai sudėtinga tema, turint galvoje, kad daugelįje mūsų šalių po penkerius metus trukusios ekonominės krizės yra labai išaugęs nedarbas ir yra padidėjęs priešiškumas pabėgėliams. Europoje yra sustiprėjusi ksenofobija. Ir kaip mes turėtume spręsti šį klausimą šiomis sąlygomis, tai tikrai bus sudėtingas klausimas, kurį anksčiau ar vėliau turėsime spręsti. Ir vėlgi, kaip žmogus, kuris e, gilinasi į šio klausimo ištakas, aš turiu pasakyti, kad e, šį klausimą reikia spręsti jau dabar. Neturime tai neturi mūsų užklupti nepasirengusių. Ir be to reikėtų prisiminti, kad po buvusios Jugoslavijos krizės mes parengėme krizių planą skirtą Europai, kuris mm, turėjo padėti susidor, susitvarkyti su dideliu pabėgėlių srautu ir mes galėtume pasinaudoti šią patirtimį. Kadangi aš didžiuojosi būdama europietė, turiu pasakyti, kad kartais mes leidžiamės būti apibūdinami praščiau nei iš tikrųjų esame. Europa yra daug atviresnė, daug lengviau priima pabėgėlius nei kai kurios kitos išsivyščiusios šalis. 80-90 procentų pabėgėlių bėga iš vienos skurdžios šalies į kitą neturtingą šalį, kuri yra jų kaiminė. Likę 10, iš likusių 10-20 procentų pabėgėlių 74 procentai vyksta į Europą, 65 procentai vyksta į Europos Sąjungą. Ir kai kalbama apie vadinamąją Europos tvirtovę, manau, kad toks apibūdinimas tikrai nėra tinkamas Negalima taip apibūdinti europiečių, bet žinoma, aš čia dabar reiškiu tik savo nuomonę, bet Europa tikrai nėra tokia bloga, kaip kartais yra vaizduojama. Dar vienas pabėgėlių klausimo aspektas. Ir noriu pasakyti ponui Ilčiavui, kai lankysitės 22 sausio Turkijoje ir Bulgarijoje, reikėtų pagalvoti, prisiminti, kaip bendradarbiauja su šalis ir pagalvoti, kaip tiksliau apibūdinti tas tris kategorijas žmonių, kurie kerta mūsų sienas. Tai yra tikruosius pabėgėlius, kuriems reikia pabėg... padėti, taip pat ekonominiai pabėgėliai, jų atžvilgių mes neturime įsipareigojimų ir tas nedidelis skaičius pabėgėlių, kurie gali kelti pavojų saugumui. Reikia pagalvoti, kaip tinkamai įvertinti tas tris kategorijas, kaip nepainioti jų tarpusavėje ir kaip įgyvendinti veiksmingą reagavimo politiką. Ir dar kalbėdama apie pabėgėlius, noriu užsiminti apie pabėgėlius iš Palestinos. Jie yra pati pažeidžiamiausia žmonių kategorija, nes šie žmonės pabėgėliais yra tapę du kartus. Ir jie turi tik dvi galimybes. Jie arba lieka Sirijoje ir yra įtraukiami į E, kariaujančias grupuotės, dėja tai jau vyksta, arba jie turi galimybę vykti į Libaną, kuris juos įsileidžia, bet ten tenka gyventi baisiomis sąlygomis, arba jie turi ieškoti būdų, kaip patekti į Europą. Ir mes bendradarbiaujame ir su UNRA, UNRA ir su jungtinių tautų e, specialiųjų galiotinių pabėgėlių reikalams. Trečia klausimų kategorija buvo susijusi su tinkama politinė aplinka, taip pat ko mes tikimės iš antrojo Ženevo susitarimo, taip pat kaip pasiekti, kad svarbiausi veikėjai veiktų aktyviau. Dėl antrojo Ženevos susitarimo. Mes šiam susitarimui turime ruoštis atvirai, turime remti taikos procesą. Bet nėra jokių garantijų, kad šalims susitikus taikos susitarimas bus pasiektas greitai. Net jeigu jis ir bus pasiektas, jį nebus lengva įgyvendinti. Ir šiame kontekste pažanga pasiekta e, su Iranu Sirijai yra gera žinia, nes Iranas yra labai didelė gale Sirijos konflikto atžvilgių ir jeigu jis savo jėgą panaudotų geram tikslui, mes, žinoma, tuo apsidžiaugtume. Bet kaip Iranas prisidės, dar nežinome. Dėl saugumo tarybos rezoliucijos ir kodėl mes taip jos siekiame. Man atrodo, kad ponas Havit iškėlė šį klausimą. Mes puikiai žinome, kad rezoliucija pati savaime nieko nereiškia, jeigu ji nėra įgyvendinama. Bet mes jos siekiame todėl, kad šiuo metu. Atsiprašau, kad kalbu ilgiau nei buvo numatyta, bet tiesiog buvo daug klausimų. Pirmininkas ragina komisijos narę tęsti. Taigi pasistengsiu atsakyti greitai. Taigi mes kalbame apie cheminių ginklų naikinimą, tačiau kaip yra su kitais ginklais. Mm, kodėl mes netraktuojame skirtingų tipų ginklų vienodai? Turiu pasakyti, kad pirmą kartą visoje, per visą istoriją saugumo taryba nepasmerkė e, civilių gyventojų ir humanitarinių darbuotojų žudimų, kurie vyksta. Todėl, manau, labai svarbu turėti saugumo tarybos rezoliuciją. Bet, kaip ir sakė ponas Havit, daug svarbiau, kad tokia rezoliucija būtų įgyvendinta. Ir tai priklauso nuo svarbiausių veikėjų. Jiems turi būti daromas spaudimas. Koks tas spaudimas ir ką reiškia geresnė prieiga? Tai reiškia vizos vizų suteikimą humanitariniams darbuotojams, jų suteikimą didesniam skaičiui humanitarinių darbuotojų. Padėtis pastarojų metų šiek tiek pagerėjo, tačiau e, tikrai dar nėra tokia, kokios reikėtų. M, mm, labai svarbu, kad humanitarnės pagalbos konvojams būtų suteikta prieiga, kad būtų nubriežti maršrutai, kuriais jie gali važiuoti. Ir mes turime labai aiškiai sakyti, kad kai yra žudomi vaikai ir neščios moteris, tai yra nepriimtina. O dabar tokio, to, toks darbas nėra atliekamas pakankamai aktyviai. Ir labai noriu, kad pasiteik, pasikeistų mm, saugumo tarybos narių dinamika, diskutuojant apie konfliktą Sirijoje bet žinoma, dar reikia palaukti Ženevos susitikimo. Ar praleidau ką nors? Jei ne, tada perėsiu prie Centrinės Afrikos Respublikos. Pagrindinis klausimas, kas teikia vilties? Kodėl galvoju, kad atsiveria naujos galimybės Centrinė Afrikos Respublikai? Du dalykai. Pirmiausia, tai um, palyginus nedidelė šalis, kuri dabar dar nepasiekė visiškos religi... skirtingų įsitikinimų žmonių grupių kolizijos. Jei padėsime, jie galbūt, jiems galbūt pavyks e, pasiekti taiką. Aišku, dabar sąlygos yra kitokios e, ir svarbiausias yra pajėgų telkimo klausimas ir tai turi vykti dabar. Antras e, dalykas teikiantis vilties. Aišku, kaiminės valstybės yra labai pažeidžiamos, tačiau Čadas, kurio vaidmuo Centrinės Afrikos Respublikos atžvilgiu e, buvo ne visada aiškus, dabar išreiškė savo pasirengimą padėti e, šiai valstybei, siekiant, kad Centrinė Afrikos Respublika netaptų antru Somaliu. Ministras e, pirmininkas e, dalyvavo pokalbiuose New York'e ir tinkamai suvokiant problemos rimtumą, Kongas ir Čadas padės užtikrinti stabilumą. Aš susitikau su Čet Todija, su Kenki ir aš manau, kad jei juos paliksime likimo valiai, bus problemų. Tačiau jei tarptautinė bendruomenė įsitrauks į procesą, tai rezultatas galėtų būti panašus kaip Malija. Jokių būdų nebus paprasta, jokių būdų nebus taikos, kuri atsiras ir liks, tačiau perspektyvos tikintis 15 metais sausio mėnesį rinkimų nėra iš fantastikos serijos. E, taip, jei mums nepavyks e, pasiekti, kad tai taikos palaikymo misija bus nusiusta kaip galima greičiau, tai taip mes liksime fantastikos plotmėje. Tačiau yra ir vilties, todėl, kad šalies kultūroje slypi tarsi užprogramuoti tos e, skirtingų pažiūrų žmonių kolizijos. Tačiau mes nekalbame apie šimtus tūkstančių e, dydžio kariuomenę, kalbame apie marginalius išpolius. Na, lik ir viską atsakiau. Aš dėkinga visiems už jūsų neįtikėtiną toleranciją. 27 minutės 21 sekundę kalbėjau. Tačiau iš ties šie klausimai yra labai svarbus ir jie nusipelno mūsų dėmesio. Ačiū. Merci, madame le commissaire. Ačiū gerbiam komisijos narė, kad atėjote čia ir kartu ir pasidalinote savo žiniomis, savo viziją ir savo susirūpinimu. Jūs galite pasikliauti mumis, parlamentarais, kad uh, ši tema bus e, e, atgaivinta mūsų rezoliucijoje. Mes e, prižadame, kad nereikia palikti padėties tokia, kur yra dabar, reikia ieškoti sprendimo, bet aš manau, kad jūsų pristatyta padėties Sirijoje ir Centrinėje Afrikoje Respublikoje padėtis yra tikrai labai neraminanti. Ačiū kolegos ir link visiems gerą vakarą.